Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herz Labas rytas, kolegės ir kolegos. Sveiki susirinkę mūsų komitete. Koordinatorių posėdis jau įvyko nuo 9 iki 10 valandos. Buvo priimti sprendimai, su kuriais jūs supažindinsime. O iš vakarykštės darbo atvarkės dar neįveikėme dviejų darbo atvarkės punktų. Tikimės, kad juos e, aptarti suspėsime šiandien. O dabar turėtume perėti prie 20 klausimo. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu e, kolegės Elenos Oanos Antonesko. Klausimas dėl ES parduodamų maisto produktų kokybės skirtumo. Pats klausimas yra žinomas ir ponas Žerom Lepentre iš generalinio sanko direktorato atvyko šiandien iš komisijos. Jis kartu atsinešė ir filmą mums. Kai technikai bus pakankamai e, pasiruošę, tuomet pažiūrėsime ir filmą šią temą ir tada suteiksiu žodį ponui Lepen. Wollen Sie uns Ar norėtumėte pateikti mums informacijos e, šią temą? Ačiū, ponas pirmininkė. E, ponios ir ponai, šių metų balandį Slovakijos vartotojų asociacija atliko tyrimą dėl e, keleto produktų maisto aštuoniuose valstybėse narėse ir tyrimas e, parodė, kad skiriasi maisto produktų sudėtis siunčiama į skirtingas šalis. Taip pat tyrimas parodė, kad ir kaina labai skiriasi kartais iki 200 procentų. Tačiau negalima pasakyti, kad e, naujose valstybėse narėse parduodamo maisto produktų kokybė yra prastesnė, sudėtis jų gali skirtis taip. E, jeigu pasižiūrėsime į e, Mm, gaivinančius gėrimus, kuriuose naudojama izokliukozė, tai tikrai galima pasakyti, kad tų produktų kokybė nėra. Paprasčiausiai yra naudojamos skirtingos medžiagos. E, ir E, pasirinkimas e, naudoti gėrimuose izogliukozę ar cukrų, pavyzdžiui, Coca-Colos gėrimuose, e, priklauso nuo atitinkamos vietos, kur veikia gamyklos. Taip pat galima pasakyti, kad cukrus naudojamas Lenkijoje ir Čekijoje. Tai nėra tik tai variacija tarp senų ir naujų valstybių narių. Ir taip pat galima pasakyti, kad jungtinėse e, valstijose, kuri yra didžiausia rinka gaivinantiems, putuojantiems gėrimams, e, joje daugiausiai naudojama izogliukozės. E, įmonės paprasčiausiai pritaiko savo veiklą prie vietinio skonio ir taip pat atsižvelgia į žaliavų sudėtinių dalių E, buvimą toje ar kitoje vietoje. E, svarbiausias dalykas yra užtikrinti bendroje rinkoje vartotojų sveikatą. Ir e, mes turime atitinkamus teisės aktus, pagal kuriuos reikia deramai informuoti vartotojus dėl sudėtinių dalių naudojamų atitinkamuose produktuose. Yra taikomos griežtos sąlygos dėl informacijos, kuri turi būti E, skelbiama tikėtėse. Ir kaip žinia, prieš keletą dienų buvo naujas patvirtintas priemonių paketas dėl e, vartotojų apsaugos. E, yra mm, taip pat pastebėta tam tikrų dalykų nutelos gaminiuose tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Ir taip pat jūs pamatysite tą informaciją trumpame filme, kurį aš atsinešiau. Kaip žinia, E, vyksta labai rimta konkurencija tarp įvairių e, gaminių prekių ženklų, taigi e, gamintojai paprasčiausiai negali leisti, kad kokybė produktų būtų prastesnė, nes jeigu nepatenkinti bus vartotojai, jie paprasčiausiai rinksis kito gamintojo produktus. Ir komisija ateityje taip pat žada labai atidžiai sekti, kokia yra padėtis šioje srityje. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Lepentre. Ačiū, ponia Lepentra. Ar dabar galime pasižiūrėti filmą? Ah, voilà, la technique n'est pas encore euh, fait. Mm, panašu, kad mūsų e, technika nespėja su mumis, o dabar, jei teisingai jūs supratau, tai komisijai svar... svarbios e, sveikatai darančios produktų savybės, o ne konkrečiai pats produkto skonis ar jo sudedamosios dalys. Dabar kaip tik apie tai ir pakalbėsime. Elena Antonesko, jūsų klausimas. Jūs pateikite klausimą. Mulțumesc, domnule președinte. În mulțumesc domnului reprezentantului comisiei. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovai už paaiškinimus, tačiau savo ruoštų norėčiau išsakyti vieną pastabą. E, sakoma, kad produktai buvo pritaikyti vartotojų skonių skirtingose valstybėse narėse, bet mes kalbame apie ką kitą ir mano klausimas yra apie tai. Aš kalbu apie kokybės skirtumus produktuose, kurie yra pardavinėjami senose ir naujose valstybėse narėse. Ir aš norėčiau, kad mūsų komitete, e, norėjau, kad būtų surinktos diskusijos, nes nebuvo atliktas išsamus tyrimas šio, šioje srityje, bet mes, vartotojai, puikiai žinome, kad egzistuoja kokybės skirtumai. Dažnai mano šeimos nariai dar e, draugai prašo manęs nupirkti kai kurių gaminių Briuselėje dėl to, kad jie žino, kad kokybė skiriasi tarp to, ką galima gauti čia ir nusipirkti vietoje. Ir iš tikrųjų dabar e, tarsi turime kalbėti apie dvi kategorijas vartotojų ir jeigu tai yra tiesa, tai yra labai rimtas dalykas. Galbūt e, komisija neturėtų pasitenkinti tyrimu atliktų Slovakijoje, bet reikėtų atlikti papildomų tyrimų. E, problema yra e, minėta ir žinau, kad anksčiau kolegos apie tai kalbėjo e, ir Bulgarijos žemės ūkio ministras. kėlė šį klausimą. Taigi e, turime pripažinti, kad egzistuoja kokybės skirtumai tarp produktų pardavinėjimų skirtingose valstybėse narėse. Ir jeigu iš tikrųjų pasitvirtins, kad situacija yra tokia, tai e, ji yra neprimtina. Ačiū, Pavel pats. Manau, kad reikėtų pabandyti išlikti ramiais, tačiau man tai yra labai sunku, todėl kad aš esu kaip tik iš šalies, kuris susiduria su uh, šią problemą. Norėčiau pasakyti komisijos atstovui, kad e, jūsų dėmesio netkreipimas į šią problemą yra absoliučiai nepripažįstama, nepriimtinas. Gal tai ir nėra didelė problema, tačiau turiu pasakyti, kad kiekvieną dieną žmonės domina e, maisto produktai. Jie klausia ne tik apie maisto sudėtį, tačiau jie klausia, kaip įmanoma gaminti skirtingus maisto produktus. Iš tikrųjų, uh, Jie klausia, kam apskritai reikalinga ES, jei nesugebama susidoroti su tokia problema. E, taip pat keliamas klausimas, e, kaip įmanoma, kad nesprendžiama ši problema. Mes kalbame e, apie maisto produktus ir tai tampa politinė problema. Mes kalbame apie tarptautinės kompanijas, todėl nereikėtų visą svorį perkelti tik vartotojams. Neįmanoma keliauti šimtus kilometrų, norint įsigyti kokius nors produktus. Mes turime veikti greičiau, nes priešingų atveju laikas tiesiog išseks. Ačiū. Tabadži. Köszönöm szépen, én fölhívnám a kollégák figyelmét. Aš norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad mes turėtume reaguoti labai atsargiai. Aš taip pat esu iš naujos ES valstybės ir net Slovakijos laboratorijos testai nėra tokie vienareikšmiai, nes, pavyzdžiui, Coca-Cola sudėtyje buvo nustatyti skirtumai. Kalbame apie izogliukozę Slovakijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir kitose valstybėse narėse. Coca-Cola saldinama izogliukozė, tuo tarpu Vokietijoje, Čekijoje šis gėrimas E, saldinama sakaroza. Taigi negalime pasakyti, kad tikrai ta riba aiškiai skiria senasias ir naujas, jau naujasias ES valstybės narės. Nebūkime politiniai populistai ir e, aš manau, kad vartotojų apsauga yra labai svarbi, e, tačiau tai nebūtinai yra mūsų kompetencija. Galbūt IMKO komitetas arba kartu su šiuo atsakingu komitetu reikėtų bendradarbiauti. Turėtume lyginti kainos ir kokybės santyki. Jei esama skirtingos kokybės produktų, tai tai turėtų atsispindėti skirtingose valstybėse narėse ir konkrečiose kainose, konkrečių produktų kainose. Dar vienas aspektas - diskriminavimo klausimas. Vengrijoje taip pat buvo atlikti tyrimai. Ir jie tik iš dalies patvirtino Slovakijoje atliktus tyrimus. E, buvo tyriami kiti produktai, tokie kaip sauskelnės. Tikrai buvo nustatyti dideli skirtumai. Pavyzdžiui, įsiskyščio sugėrimo um, lygis e, mūsų šalyje parduodamų sauskelnių buvo daug žemesnis nei, pavyzdžiui, Austrijoje parduodamų sauskelnių. Tuo tarpu mūsų komiteto kompetencija yra e, maisto saugos klausimai. Aišku, vartotojų apsauga taip pat svarbus klausimas, tačiau manau, kad turėtume surenkti bendrą uh, abiejų komitetų, tai yra mūsų ir IMKO komiteto posėdį, kuriame būtų aptarti šie klausimai. Aš puikiai suprantu kolegę iš Rumunijos, puikiai suprantami kolegos pats argumentai, e, tačiau šis diskusijos turi vykti labai objektyviai. Ačiū, Janoš Ader. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az eddigi hoz... Aš manau, kad neatsitiktinai visi trys pasisakę kolegos yra iš buvusios rytų Europos. Ir nenostabu, kad mes visi emocionaliai sureagavome į šį, šią temą. Pone Antonesko iškėlė labai svarbų klausimą. Visi sutarėme, kad čia kalbėti turime apie maisto saugą, apie vartotojų apsaugą ir apie konkurencingumą. Komisijos atsakymas man tikrai nėra priimtinas. Tai, kad gamintojai pritaiko produktų sudėti prie atskirų vartotojų kišenės. Ir teigiama, kad kokybė nuo to nenukenčia. Na, taip tikrai negali būti. Manau, kad ponios Antonesku minimi dokumentai aiškiai rodo, kad tie skirtumai, kokybės skirtumai egzistuoja. Tuo tarpu mes, aišku, kalbame apie maisto produktus, čia minimas milkas šokoladas. Aš tikrai nenorėčiau reklamuoti šio šokolado, tačiau e, buvo tik vienas vienintelis produktas, kurio kokybė nesiskyrė e, visose trijose valstybėse. Panašu, kad Budapešte, pirkdamas milką šokoladą, aš galiu nusipirkti tokios pačios e, kokybės šokoladą, kaip ir pirkdamas vakarų Europoje. Tuo tarpu su kitais produktais taip nėra. Taigi, kai kurie tam tikri, tiksliau, gamintojai pripažino, kad jie e, naudoja pigesnės sudedamasias dalis rytų rinkai. Čia ir slypi visa esmė. Jei kai kurie gamintojai pripažino, kad jie naudoja pigesnės sudedamasias e, medžiagas, tai iškyla klausimas, o kaip atrodo tų gamintojų kainodara. Panašu, kad jie tiesiog užmiršo informuoti vartotoją apie pasikeitimus, nes pati reklama buvo ta pati, prekės ženklas buvo toks pat. Ir produktas optiškai atrodo taip pat, taip pat, taip pat tačiau aš kaip vartotojas nusiperku visai kitokios kokybės produktą. Tikrai e, turime kalbėti ir apie vartotojų apsaugą bei apie konkurencijos taisyklės, kurių laikomasi arba nesilaikoma. Aš manau, kad dar reikalingi ir kiti įrodymai. E, papildantis e, Slovakijos laboratorijų tyrimus ir mes turėtume veikti greitai. Aš visiškai pritariu kolegai pats. E, tikrai laiko mes neturime. Europos institucijos e, šiuos tyrimus turėtų atlikti kaip įmanoma greičiau ir turėtų būti paskirtos pačios griežčiausios sankcijos. Ačiū, Peter Raimas. Mm. Ja, danke. Um, ich möchte hier. Ačiū. Turiu pasakyti, kad susidurėme su senu fenomenu ir su kokybės apibrieštimi. Ar kokybė priklauso tik nuo kainos, ar reiškia, kad pigesnis produktas yra blogesnis ar ne. Nepamirškime ir šių aspektų mūsų diskusijoje. Aš Pati esu žemdirbė ir aš žinau, kad dažnai mano karvėms žolė už tvoros yra daug skanesnė nei mano pievoje. Taigi čia esama daug subjektyvių aspektų. Kita vertus, jei mano karvė pasiekia žolę iš kaimyno pievos, E, tai galbūt, aišku, yra ir objektyvių priežasčių, kodėl tai karvė skanesnė ta žolė, bet nebūtinai. Manau, kad šį klausimą turime nagrinėti labai atsargiai. Neturime iš karto prieš e, priekaištauti įmonėms, kad jos samoningai um, norėjo paslėpti tiesą. Kartais, pavyzdžiui, gali būti nepakankamai braškių, kad būtų įmanoma užtikrinti vienodą um, produktų kokybę. Kita vertus, jei į kažkokį produktą bus įdėta mažiau braškių, tai nebūtinai reikš, kad skonis itin pasikeis arba kad bus daroma žala sveikatai. Manau, kad e, turime panagrinėti, ar įmonininkai veikė aktyviai e, tyčia, e, ar tiesiog kai kurie dalykai yra susijęs su gamybos aspektais. Galbūt tiesiog buvo siekiama panaudoti pigesnės sudedamasias dalis dėl tam tikrų gamybos sumetimų. Tikrai apie tai taip pat turime apsvarstyti. Vilė Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė. Uh... Mano klausimas galbūt būtų susijęs su tuo, ar apskritai yra kokios nors teisinės galimybės reguliuoti mm, gamintojų receptūrą. Nes kai kalbame apie maisto produktus, tai šitojo konkrečiu atveju ir, ir dėl šitos susiklaščiusios situacijos yra keli argumentai. E, vien, e, vienas argumentas yra, ką jau ir kolegė va čia išsakė, kad mm, kalbama apie nevienodus produktus, tarkim, jeigu yra sudamos, sudedamosios dalis, tai, nežinau, apelsinų sultis, kad vieni apelsinai gali būti saldesni išauginti vienoje Europos dalyje, kiti bus rūkštesni ir nuo to skirsis e, sulčių skonis. Bet jeigu kalbama, e, ką pripažįsta galbūt ir patys gamintojai, apie vartotojų perkamąją galę, kad visgi e, na, tos sudedamos, sudedamosios dalis jos yra pakeičiamos pigesnėmis. Tai at klausimas mano būtų komisijai, ar iš tikrųjų būtų galima tikėtis, kad būtų kažkokios teisinės galimybės reguliuoti tą e, receptūrą konkrečių produktų. Letzte Intervention Anna Rosbach. Ir pagaliau Anna Rosbach. Tak, voorzitter. Ja, voorzitter, på dansk. Altså, For mig <clears throat> er det her... Ačiū pirmininkė. Na, aš manau, kad tai tikrai skandalas šita tema ir aš esu iš vakarų Europos ir matau, kad vis daugiau vakarų Europos įmonių savo gamybą perkelia į rytus. Turime bendrą vidaus rinką, kurioje užtikrinamas laisvas prekių judėjimas. Todėl aš nesuprantu, kodėl vakarų Europos gamyklos perkeltos į rytus gamina kitokius produktus, pavyzdžiui, apelsinų sultis ar braškių uogienė ir kodėl yra tam pačiam produktui naudojami du skirtingi receptai. Juk e, ta prekė, tas gaminys laisvai gali judėti visoje Europos Sąjungoje. Reikia tikrai išnagrinėti šitą klausimą. Akivaizdu, kad dabar kai kurie gamintojai tam pačiam fabrike, toje pačioje gamykloje gamina geresnės, aukštesnės kokybės ir rūšies bei antrarūšį produktą, tokį patį produktą. Tad reikia tikrai išsiaiškinti, kaip viskas yra ir panašu, kad vartotojai irgi gali pirkti arba geresnės kokybės, arba prastesnės kokybės gaminį, tačiau jie pagaminti toj pačioj gamykloj, kuri iš vakarų Europos buvo perkelta į rytus ir aš nesuprantu, kaip galima argumentuoti ir pateisinti tokius veiksmus. Ačiū. Gut, Aš manau, kad šie debatai įdomus. Klausimas priimamas jautriai, esama didelio susirūpinimo kad įmonės gamintojai siūlo ne tik skirtingą skonį, tačiau ir skirtingos kokybės produktą, kartais net brangesnį. Aišku, mūsų komitetas yra atsakingas už maisto saugą. Taigi turime iškelti klausimą, ar yra daromas poveikis maisto saugai keičiant produktų sudedamasias dalis. Manau, kad čia reikalingi tolesni tyrimai. Šios mintys buvo išsakytos jau. Um, turime tiesiog panagrinėti, ar keičiant produktų sudedamasias dalis keičiasi maisto saugumas. Janaš Adar kalbėjo, kad um, tas pats produktas, kuriam taikomas tas pats prekės ženklas, e, kuris taip pat reklamuojamas, e, yra iš esmės skirtingos kokybės. E, panašu, kad vartotojas yra klaidinamas. Aš jau dabar galiu pasakyti, kad nusiųsiu laišką Imko pirmininkui prašydamas jo gilintis į šį klausimą, galbūt kartu su mūsų komitetu arba tik IMKO komitete. Buvo užduoti klausimai komisijai, ar yra teisinių priemonių, kurios leistų kontroliuoti arba tikrinti maisto produktų gamybos receptūras, jų sudadamasias dalis. Ar yra atliekami tam tikri tyrimai? Ir aišku, tikriausiai parodysite ir e, filmą, kurį mums atnešite. Žodis jums. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl teisės aktų, bendrijos teisės aktų, dėl maisto saugos, e, kurie egzistuoja. E, teisės aktai skirti vartotojų apsaugai, bet mes negalime jokių būdų kištis į receptūros dalykus Ir e, Pavyzdžiui, yra, aišku, priedų e, aspektas, kuris yra reglamentuojamas, tai yra susijęs su sveikata, tačiau komisija negali kažkokiu būdu e, numatyti, kokie turi būti receptai, kokia turi būti sudėtis. Svarbiausias dalykas yra vartotojų teisės. Jeigu vartotojai nėra patenkinti kažkokiu produktu, tai jisai neperka jų, jo ir perka kitus. Taigi svarbiausias dalykas yra vartotojas. Trečias klausimas - valstybės e, narės, kontrolė jų ir galimybė e, sekti, kaip yra įgyvendinami reikalavimai, taip valstybės narės e, vaidina vaidmenį tam tikrą. Dėl būsimų veiksmų Europos komisija stebės, kaip plėtosis situacija ir mes e, gerinsime vartotojams teikiamą informaciją. Yra variacijos tarp produktų net tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Tai yra dvi senos valstybės narės. Jūs galite nusipirkti tose šalyse tokį pat produktą, bet sudėtis tų produktų bus skirtinga, nes jie priderinti yra atitinkamoms rinkoms. Netgi egzistuoja variacijos vienoje valstybėje narėje. Pasižiūrėkite į Prancūzijos pietus ir uh, šiaurę. Uh, cukraus kiekis, pavyzdžiui, e, šokoladiniuose gėrimuose yra, e, kit, yra skirtingas, pavyzdžiui, pietuose yra vienaip, e, šiaurė kitaip. Ir dabar aš jums parodysiu video.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 Ja, schöner Slapstick. Äh, <laughs> das erklärt. Gražus filmukas tai paaiškina, e, kodėl vis dėlto skoniai skirtingose šalyse, net vienoje didelėje šalyje skiriasi. Na, ne tai buvo svarbiausia mūsų tema, mes kalbėjome apie kokybę ir apie maisto produktų saugą. Imko galbūt aptars vartotojų klaidinimo klausimą. Mes aptarėme šį klausimą. Aš nusiųsiu uh, Imko pirmininkui laišką. Ir komisija jau tikriausiai suprato, kad reikalinga tolimesnė informacija, reikalingi tyrimai, uh, kurie išnagrinėtų ne tik skonio skirtumus, bet ir kokybės skirtumus skirtingose produktuose ir tai būtų susijęta ir su maisto produktų sauga. Jo labiau, kad kartais už mažesnę kokybę prašoma didesnės kainos. Tai yra tiesiog um, vartotojas uh, patiria nuostolius. Manau, kad nereikėtų tokiu būdu siekti pasipelnyti. Norėčiau baigti šio klausimo aptarimą, aptarimą todėl kad mūsų laukia kiti klausimai. Ačiū. Už šį klausimą tikrai turime aiškintis, nes priešingų atveju atsiras e, netikrumo, nesaugumo, kuris Europos parlamentui yra neprimtinas. E, nu a adus nicio lămurire filmul pe care l-am, e, l-am vizionat împreună. Dėkoju, iš tikrųjų E, tas filmas man pasirodė labiau reklaminis, negu kad teikiantis kažkokią papildomą informaciją. Jeigu aš gerai supratau tai, ką sakė komisija, tai darome tokios išvadas. E, įmonės gali pakoreguoti savo receptus, e, jeigu laikosi ES teisės aktų. Ir kaip suprantu, nėra teisės akto, kurie gali nubausti už diskriminacinį elgesį. Taigi Aš norėčiau pasakyti komisijai, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie mūsų veiksmus ir kad galbūt e, komisija galėtų atlikti papildomus tyrimus, nes e, vartotojų asociacijos skirtingose šalyse, valstybėse narėse jau yra e, atkreipę dėmesį į šią problemą ir reikia tikėtis, kad bus rastas sprendimas. Komisija išgirdo mūsų komiteto narių mintis ir nuogavimus. Mes dar kartą grįšime prie šios temos. Galbūt jau bus atlikti kiti tyrimai. Po keleto mėnesių galbūt galėsime grįžti prie šios temos, nes e, produktų kokybė ir maisto sauga yra svarbi tema. O dabar perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Ačiū komisijos atstovai. E, tai taip pat įdomus klausimas. Tai yra pašarų ir maisto produktų importas po avarijos Fukushimos brandolinėje elektrinėje. Mes visi um, žinome, kad import to praktikos keičiasi. Į mane kreipėsi Japonijos ambasadorius, teikdamas, kad mes diskriminuojame produktus iš Japonijos. Taigi norėjome tiesiog sužinoti, kokia padėtis. Vladislavas Miko, generalinio sanko direktorato pavaduotojas ir ponas Francas Strata, kuris taip pat kalbės mūsų komitete. Good morning uh, and thank you for... In... Labas rytas, ačiū už kvietimą. Visų pirma pasakysiu, kad be abejo šis klausimas labai jautrus, labai svarbus, kurį mes atidžiai stebime. Kodėl jį aptarinėjame? Gavome pono Lainen laišką, kuriame klausima, kodėl mes dėlsėme informuoti jūs apie tam tikrų priemonių pratesimą. Taip turiu pripažinti, nelabai daug laiko turėjome peržiūrėti pasiūlymus, tačiau mes tengiamės laikytis taisyklių ir pateikti jum informaciją tuo pat metu kaip ir valstybėm narėm. Na, o laiko buvo mažai, todėl kad padėtis dar nenusistovėjo, jį keičiasi beveik kiekvieną dieną. Laukiame analizės Japonijoje rezultatų ir mes stebėjome, kaip vyksta ta analizė ir tyrimas ir sprendimą norime priimti remdamiesi naujausiais duomenimis ir įvykiais. Aš atvykau tam, kad pateikčiau jum papildomų paaiškinimų Ir tik pasakysiu, kad ateityje mes tikrai stengsime jums suteikti kiek galima daugiau laiko. Tačiau šiuo konkrečiu atveju mes turime apsispręsti dėl šių priemonių pratesimo arba atšaukimo. Ir tai turėjome padaryti labai greitai, remiantis naujausią, šviežiausią informaciją. Mes suvokiame, kad netgi dabar mums rengiant dokumentus, analizėje dar vyksta analizė, Japonijoje dar vyksta tyrimai ir mes turime sulaukti jų rezultatų. Turbūt visi žinote, kad rugsėjo 9 atitinkamas komitetas vienbalsiai balsavo už dabar galiojančių priemonių pratesimą iki gruodžio pabaigos. Nuo spalio pirmos įsigalios tos priemonės, tad iš esmės mes išvengėme spragos todėl kad ankstesnės priemonės galiojo iki rugsėjo 30-osios. Tai yra dar viena iš priežasčių, kodėl mes neturėjome daug laiko ir turėjome viską peržiūrėti ir išspręsti greitai, kad nesukurtumėm spragos. Mes tikrai esame atviri, pasiruošę išklausyti jūsų nuomonę, jūsų nuogastavimus ir tikrai pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Kaip žinote, vėliau bus atliekama peržiūra Dabar nuspręsta, kad bus pratestos priemonės iki mėnesio pabaigos, bet bus viskas peržiūrima, tad tikrai dar bus progų reaguoti į naujausius įvykius. Pateiksiu dar šiek tiek informacijos apie dabartinės priemonės, tai yra, kas tai per priemonės. Dabartinės priemonės numato, kad visi pašarai ir maistas kilęs iš arba atsiųstas iš 12 Japonijos prefektūrų turi būti patikrinamas prieš eksportuojant į ES. Reikia tikrinti, ar tenai nėra uh, jodo 131, cezio 134 ir cezio 137. Taip pat reikia tikrinti, ar uh, neviršijamas šių radiacinių medžiagų kiekis. Ir Taip pat reikia ištirti bent 10 procentų siuntų visų produktų. Ir noriu pabrėžti, kad dabartinės priemonės dėl importų iš Japonijos susijusios su gan nedideliais produktų kiekiais, tačiau visi patikrinimai turi būti grindžiami moksliniais duomenimis ir turi būti proporcingi ir turime užtikrinti, kad pašarai ir maistas iš Japonijos yra saugus ir kad yra taikomas harmonizuotas ES požiūris. Dar šiek tiek informacijos apie tai, kas vyksta atskirose provincijose Japonijos, nes padėtis tikrai gan specifinė. Įtraukėme į sąrašą dar dvi mm, provincijas - Šizuoka ir Kanagava. Jas įrašėme į sąrašą šiek tiek vėliau po avarijos, todėl kad Japonijos atitinkamos institucijos atliko tyrimus, kurie parodė, kad cezio dideli kiekiai buvo užfiksuoti žaliojoje arbatoje iš tų būtent rajonų. Tad mes šias provincijas irgi įtraukėme į sąrašą. Kita vertus, Japonijos valdžios institucijos Niegata ir Jamagata provincijose atliko daug tyrimų, tačiau rezultatai buvo neigiami, tai yra nebuvo užteršti produktai ir Liepos mėnesį šių metų mes panaikinome draudimus šiom provincijom. Taip pat mes labai daug dėmesio skiriame ir tyrimams e, dėl radiacijos lygio jautienoje. Kol kas apribojimų nebuvo, Tačiau net jei ir nėra eksportuojama jautiena, mes vis tiek turime stebėti padėtį ir nuolat gauname labai aktualią, detalę informaciją ir sužinojame, kad dalis jautienos vis dėlto buvo užteršta radiacija, tačiau taip atsitiko dėl to, kad gyvuliai buvo šeriami šienu arba pašarais, kuriuose buvo radiacijos, ryžių šiaudais taip pat. Kaip jau sakiau, mes iš Japonijos neleidžiame eksportuoti jautienos dėl visuomenės veikatos tam tikrų priežasčių, o ne dėl radiacijos. Ir iš esmės išvados dėl jautienos nereiškia, kad mes praplėtėm tą draudimą. Be teisinių priemonių mes kaip komisija rekomenduojame valstybėm narėm E, atskirais atvejais, taip pat stebėti produktus dėl tų trijų e, medžiagų, kurias aš minėjau, ir stebėti, kokia yra padėtis žuvise iš rajonų 61, 67, 71 ir 77, taip pat tikrinti ir iš šių rajonų atvežamus kitus produktus, ne tik žuvis, bet kitus jūrų produktus. Taip pat stebime ir importų kontrolės rezultatus. Iki šiol gan gera buvo padėtis dėl užterštumo lygio. Išimtis buvo tik tai su dviem partijom žalios arbatos ir tik tai keliais tais atvejais radiacijos lygis buvo visai arti jau ribos, tačiau vis tiek tos ribos neviršijo. Be abejo, mes ir toliau dalinsimės informaciją E, kurią gauname iš valstybių narių, jas kelpsime savo tinklalapyje ir galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau stebėsime padėtį ir jei reikės, imsimės nedelsiant būtinų priemonių. Turbūt visi žinote, kad dabar vyksta tam tikros simuliavimo pratybos Japonijoje ir bandoma išsiaiškinti, kokios yra potencialios problemos ir ką daryti jų atveju. Ir mes viską stebime, kad žinotumėm, ką daryti kilus tam tikrom problemam. Apibendrindamas, prieš apibendrindamas pateiksiu statistinių duomenų. Jie buvo parengti susitikimui, kuris dėja vėliau buvo atšauktas dėl elektros problemų tam tikrų. Iš atlikus 100, 1222 patikrinimus valstybėse narėse, 909 buvo maisto ir pašarų produktai iš Japonijos, 313 buvo žuvys ir e, jūros produktai ne iš Japonijos. Tai buvo nustatyta problemų dėl radiacijos didesnio kiekio tik žalios arbatos atvejais. E, ir e, net ir arbatos kiekių atveju. E, E, kai arbata buvo iš Izuoka provincijos, tai Cezio 134 ir 137 buvo nustatyta, kad yra, tačiau riba nebuvo viršijama ir e, aštuoniais. Ir e, priminsiu, kad e, ši radiacijos šis kiekis buvo nustatytas prieš įtraukiant uh, tą provinciją į sąrašą draudimų. Vėliau jau nebuvo nustatyta jokio radiacijos kiekio. Dar pasakysiu, kad dabartinės priemonės leidžia užtikrinti aukštą maisto saugos lygį, remiantis moksliniais duomenimis ir išlaikant e, ir taikant proporcingus veiksmus. Labai ačiū, pane Miko, už Jūsų pranešimą, taip pat už komisijos pažadą mus pakankamai iš anksto ir laiku informuoti. Japonijos misijos prie ES ataše Semba taip pat vieši mūsų posėdėje, sveikinu ir jų kolegas. Tiek e, Europa, tiek visas pasaulis e, labai užjautė Japoniją e, šios katastrofos metu. Aš žinau, kad Japonija puoselėja ilgametes maisto tradicijas jų maisto produktų kokybė turi būti aukšta, tačiau nepaisant to tikrai tikiuosi, kad kolegos iš Japonijos supras mūsų nuogastavimus. 1222 tyrimai buvo atlikti, aštuoniuose bandiniuose buvo rasta um, radioaktyvių medžiagų, kai kurių arbatos rušių eksportas buvo uždraustas iš Japonijos. Kritin Arsenis noriu užduoti klausimą. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponai iš Japonijos ambasados dalyvauja šiandien posėdėje. Noriu išreikšti savo nusivylimą dėl banginių medžioklės, kad japonai ir toliau juos medžioja. Tačiau aš tikiuosi, kad ateityje tai pasikeis. Um, tikiuosi, kad bus imtasi proporcingų priemonių. Mes tikrai nenorime nubausti Japonijos. Aš turiu keletą klausimų um, ir juos uždavė ir komisija. Aš tikiuosi, kad komisija ir toliau vykdys um, rizikos vertinimą ir tirs produktus, kurie yra uh,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 išgirsti apie maisto ar vandens užterštumą kur nors pasaulyje brandolinėmis medžiagomis dėl brandolinės nelaimės. Manau, kad turime daryti viską, ką galime, kad apsaugotume žmonės e, visuomenės sveikatos apsaugos. Nesu mokslininkė, nesu brandolinės fizikos atstovė. Dėl to norėčiau paklausti komisijai ko, pateikti klausimą komisijai. Kaip suprantu, radiacijos e, e, užterštumas, radiacinis užterštumas maisto produktų po nelaimės fukušimoje padidėja. Ir tai susijęs su maisto sauga. Dabar matome, kad žemesnės normos nuo gruodžio mėnesio yra taikomos. Iki gruodžio bus taikomas. Ir jeigu kalbame apie vertes maisto saugos srityje, aš nesuprantu, kodėl e, po gruodžio aukštesnės vertės bus saugios Kodėl nesumažiname tų verčių ne tik Japonijai, bet ir apskritai? Kodėl mums reikia dar vienos branduolinės e, nelaimės, kad užsitikrintume saugias vertės arba ribas? E, vėliau bus pakomentuota jūsų pastaba. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti ponios Liotar pastebėjimams. Ir mano pastabos pirmoji susijusi su procedūra. Kyla klausimas dėl ribų, dėl normų, komitologijos ir parlamento galių. Mes, Europos e, parlamento narijai, e, turėtume įsikišti dėl e, normų keitimo ir turime panaudoti visas savo galės, kad darytume viską, ką galime. Tai yra nenauja problema, ji kartojasi ir visai nenormalu, kad mes, e, žmonių atstovai, negalėtume pasisakyti šiuo nepaprastai jautriu klausimu mūsų piliečiams. Tai buvo politinis pastebėjimas, bet manau, kad iš tikrųjų reikia jį akcentuoti. Antras dalykas. Aš lankiausi prieš tris savaitės Japonijoje maždaug ir e, netoli e, Fukushimos lankiausi ir e, kalbėjome daug apie maisto produktus, kuriuos naudoja žmonės gyvenantis ten ir kuo šeria gyvulius. Ir matome, kad E, užterštumas e, išliks e, šimtmetį ir daugiau strocis, cezis. Ir manau, kad dėl to yra labai svarbu, kad mes, kaip ir Japonija, taip pat labai griežtai tikrintume produktus. Po Černobylio matėme, kad daugybę metų žvėriena ir e, grybai buvo užteršti, nes tos e, medžiagos, radiacinės medžiagos lieka gamtoje ir tai kelia pavojų. Labai ačiū, pirmininkė. Kaip ir Korin, aš lankiausi Japonijoje, buvau ten e, savaitę su žemdirbiais, gyvulių augintojais ir šiaip gyventojais daug bendravau. E, gyventojai kol kas negauna ten e, informacijos, jie nežino informacijos apie e, radioaktyvumą ir žmonės ir toliau vartoja iš savo sodų produkciją, nes neturi pasirinkimo ir jie nežino pavojų. Ir iš tikrųjų svarbiausias dalykas yra informacija. Dar norėčiau informuoti kolegas, kad Japonijoje neatsižvelgta į tai, kas įvyko Černobilyje. Kitaip sakant, nebuvo dalinamas jokios apsauginės medžiagos jodas, kad būtų galima apsaugoti vaikus, šiaip gyventojus nuo radioaktyvaus e, lietaus. Ir e, mes kalbėjome apie tai su. Japonijos valdžios atstovais. Tas buvo daroma Kieve, Pripetėje. E, Rusijos valdžios atstovai tą darė. Uh, Ar aš galvoju, kaip reikia imtis priemonių? Ir buvo padaryta keletas tyrimų, paimta mėginių, kad e, būtų nustatyta, ar žmonės geria radioaktyvų pieną ar ne, bet ta sistema nėra gera. Kitose prefektūrose buvo iškilę problemų dėl e, didesnio radiacinio lygio. Yra asociacijų, kurios pačios atlieka tyrimus, kadangi piliečiai nebepasitikė nacionalinę valdžią. Dabar grįžkime prie e, padėties Europoje. Jūs žinote, kad mes prašėme į komisijos peržiūrėti normas, nes jos yra pernelyg aukštos ir po kelių mėnesių e, ribos metinės yra viršijamos per keletą e, mėnesių. Pavyzdžiui, vaikai, jeigu jie naudoja, valgo produktus, kurie už užteršti yra radioaktyviomis medžiagomis. Mes žinome, kad, kad Japonijoje yra 500 bekrelių riba, o pas mus tūkstantis. Ir mes turime prisiderinti prie Japonijos standartų. Mums reikia pasižiūrėti į pieno klausimą labai rimtai ir į užterštumą pieno. Kaip sakė ponė Lepaž, tai yra e, Euratomo Lisabonos starties dalykai, bet jeigu viskas yra įrašyta tik Euratome, tai iškyla vos neinteresų konfliktas. Jūs sakėte, kad 1212 patikros atliktos ir tik 8 atvejai nustatyti, kai viršytos ribos. O kaip dėl ryžių? 200-300 e, e, bekrelių problema egzistuoja. Aš tikrai esu nustebusi dėl to, kas sakoma. Aš klausiau Baroso apie tai. Mes daug ką importuojame iš Japonijos - žalę arbatą, špinatus ir panašiai. Pažiūrėkime, ką padarė Australija ir Indija. Nusprendė nebeimportuoti Japonijos produktų, bet kitaip padėti Japonijai. sakoma, jeigu nedidelis užterštumas yra nedidelė rizika, nes egzistuoja natūraliai radiacija, pavyzdžiui, plutonis rastas vos 30 e, km nuo Fukushimos, taip pat yra cezio problema, jodo problema. Ir jeigu mes, mes e, vartojame arbatą, nes malonu ją gerti, Bet kaip dėl pusantro tūkstančio bekrelių um, užterštumo ligmens, aš nežinau, ar verta imtis um, tokios rizikos. Was gilt denn jetzt als Grenzwert? kokios turėtų būti ribos, e, žemiausios, aukščiausios, kodėl mes patys nereikalaujame tam tikrų matavimų, kodėl yra daromi tik atsitiktiniai tyrimai, o netyriami visi produktai. Pirmiausia. Aš Mm, jaučiau, kad esame tam tikro nesupratimo, nesusipratimo. Viskas, kas eksportuojama į Europą, yra šimtų procentų kontroliuojama, tai yra šimtų procentinė kontrolė iš visų prefektūrų. O Europos pusėje 10 procentų viso importo yra kontroliuojama. Taigi e, viskas yra kontroliuojama vieną kartą, o didžioji dalis yra kontroliuojama. Didžioji dalis kontroliuojama ne, e, du kartus. Kad nebūtų viršytos tos normos, kurios yra nustatytos Japonijoje. Si jeigu viską uh, kontroliuoti, tai kodėl buvo arbatoje nustatytas pusantro tūkstančio bekerelių kiekis kilogramui? Hey, uh, I, I... Aš minėjau anksčiau savo pranešime, kad mes pradėjome nuo Fukushimos ir aplinkinių prefektūrų. Uh, O tuo metu, kai buvo nustatytas žaliosios arbatos užtarštumas, tuomet išplėtėme savo tyrimus ir į tas prefektūras, kur buvo nustatyta radioaktyvi tarša. Kodėl mes nesustabdome kaip Australija ir kitos valstybės importo? Mes nemanome, kad tai būtų um, proporcinga reakcija, todėl kad nėra pagrindo um, manyti, kad esama didelės grėsmės. Mes nuolat vykdome stebėseną. Šiuo metu e, net į mažiausią problemą yra sureaguojama, taigi nėra pagrindo daryti neproporcingų apribojimų. Kalbant apie ribas. Turiu pasakyti, kad mes laikomės europinių standartų, apie juos buvo kalbėta, vyko labai sudėtingos diskusijos. Po Černobilio tos ribos buvo nustatytos, jos laikomos saugiomis Europos piliečiams. Kodėl jos buvo su, sumažintos? Paprasta. Reikia nuosekl... tam tikro nuoseklumo ir derinant veiksmus su Japonija. Nežinau, kodėl todėl negaliu atsakyti detaliai, kodėl Japonai prieimė tokį sprendimą, tačiau e, kadangi yra kontrolė, kuri e, atsižvelgia į labai žemas ribas Japonijoje, tai natūralu, kad mums protinga daryti tyrimus, derinant juos su tomis ribomis į kurias atsižvelgiama darant tyrimus Japonijoje. Mes bandome išvengti grėsmių. Ar praleido kokį nors klausimą? Uh, Ačiū. Aišku, mes. Uh, stebėsime įvykius ateinančiais mėnesiais, žiūrėsime, kas nutiks metų pabaigoje. Panašu, kad tyrimai turės būti daromi ir kitais metais, o Japonijos žmonėms linkime e, kuo geriau įveikti šią didelę krizę. Labai ačiū už debatus, o dabar pereisime prie Vakarykščio darbo atvarkės punktas, 17 darbo atvarkės punktas, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl endokrininės sistemos veiklą trikdančių medžiagų ir kokteilio poveikio, kurį pateikė Linda McKevin ir Kristel Šaldemose. Korita ir Patrick Murphy iš NV generalinio direktorato atsakys į šį klausimą. Žodis jums. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Labai trumpai pateiksiu informacijos apie tai, ką mes dabar darome dėl endokrinės sistemos veiklą trikdančių medžiagų ir kodėl šis rytis mums prioritetinė. Šiuo metu rūpiučio mėnesį mes parengėme įgyvendinimo ataskaitą, ketvirtą ataskaitą dėl bendrijos strategijos dėl endokrinės sistemos veiklą trikdančių medžiagų įgyvendinimo ir toje ataskaitoje mes e, paminėm įvairius atvejus, kurie svarbu šiame kontekste, ypač dėl informacijos mainų, informacijos platformos, naujos domenų bazės sukūrimo ir kitos veiklos, kuri buvo vykdoma ryč kontekste, biocidų reglamento kontekste ir taip pat būsimų teisės aktų kontekste. ES strategija šioje srityje labai sena, ji buvo patvirtinta dar 1999 metais, remiantis Europos parlamento iniciatyva. Ir komisija peržiūri įvairias galimybės e, peržiūrėti tą strategiją. Taip pat suprantame, kad reikia parengti konkrečius kriterijus, kurie padėtų identifikuoti endokrinę sistemą ir jos veiklą trikdančias medžiagas, uh, Visa ši veikla galėtų vėlgi vykti biocidų, ryč dokumento kontekste. Galėtumėm pasitelkti iš tų dokumentų tam tikros patirties. Taigi vyksta daug veiklos rengiantis naujam teisės aktui. Kaip jau sakiau, dabartinė strategija labai sena ir taip pat nepamirškime naujų reguliavimo mūsų reglamentavimo įsipareigojimų. Komisija pradėjo naują tyrimą Bandom išsiaiškinti, kokiu yra e, naujovių, naujos informacijos šioje srityje dėl tokių medžiagų. Taip pat bandome išsiaiškinti, kokie veiksniai padėtų identifikuoti tokias medžiagas ir studijos rezultatai bus paskelbti šių metų pabaigoje. Remiantis šią studiją, uh, E, mes pradėsim konsultacijas su suinteresuotomis šalimis. Taip pat 2012-aisiais ketiname surenkti konferenciją dėl endokrininės sistemos veiklą trikdančių medžiagų. Ir manome, kad yra kelios galimybės. Visų pirma, peržiūrėsime ir pakeisime egzistuojančią strategiją. E, tuomet, aišku, reikės sureaguoti ir į reglamentavimo reikalavimus ir taip pat reikės parengti kriterijus iki 2013 lapkričio. Taip pat nepamirškime, kad reikės peržiūrėti ir tam tikrus reikalavimus dėl šių medžiagų ryč kontekste. Ta peržiūra turi būti atlikta iki 2013 birželio. Ir taip pat, aišku, mes ryšim su tuo stebime tai, kas vyksta pasaulinėje sveikatos organizacijoje, kitose tarptautinėse organizacijose ir kalbant konkrečiai apie šias endokrinės sistemos veiklą trikdančias medžiagas, akivaizdu, kad apie jas kaupiama vis daugiau informacijos ir beje tokios medžiagos kelia vis didesnį susirūpinimą. Toliau, dėl kokteilio. 2009-aisiais komisija pradėjo tyrimą, e, kuris kaip tik ir buvo dėl tokio e, kokteilio galimo poveikio Ir tą tyrimą, jo rezultatus mes paskelbėme 2010 m. vasarį. E, taip pat buvome surengę nemažai renginių, konferencijų, konsultacijų su suinteresuotomis šalimis. Ir šių metų pradžioje mes taip pat pateikėm užklausą dėl mokslinio komiteto, iš mokslinio komiteto pateikėm užklausą moksliniam komitetui dėl jų oficialios nuomonės ir jau e, žiemą turėtumėm gauti sveikatos ir aplinkos komiteto nuomonę. Remiantis jų dokumentų bei kitais dokumentais komisija parengs savo ataskaitą apie tai, kaip e, kokteilio poveikis yra, e, ar jis yra įtrauktas į teisės aktus ES. Suprantame, kad yra dar nemažai problemų, daug iššūkių kyla ir suprantame, kad ES teisės aktai dažniausiai rengiami e, kiekvienai cheminiai medžiagai atskirai. Tačiau yra tokiu atveju, kai reikia kalbėti apie kombinaciją, apie kokteilį tų medžiagų. Ir mes ir bandysime išsiaiškinti, kokiamis aplinkybėmis reikia būtent tokio požiūrio. Uh, E, nepamirškime, kad priedė e, atitinkamų teisės aktų yra tūkstančiai medžiagų, tad jų kombinacijos taip pat yra begalinės. Ir mes bandysime kažkaip identifikuoti, kokios medžiagų kombinacijos potencialiai keltų didžiausią riziką tiek sveikatai, tiek aplinkai. Ačiū. Madame McEwen. Pone Makavan. Dėkuoju komisijai už naujausią informaciją ir džiaugiuosi, kad imtasi veiksmų, nes e, strategija jau dabar pasenusi yra ir daug buvo kalbama apie e, endokrininius, e, endokrinės sistemos trūkdžius. E, dabar egzistuoja sąrašai tam tikrų medžiagų ir reikia imtis greitų veiksmų. Jeigu pasižiūrėsime į ryč, tai yra reikalavimas numatytas išvardyti tokias medžiagas ir Vokietija į savo sąrašus vieną naujai yra įtraukusi. Ir man atrodo, kad reikia iš tikrųjų skubiai veikti, o ne tik tai kalbėti. Taip pat e, yra reikalinga įvertinti e, trikdančias medžiagas Jungtinė karalystė, Vokietija yra nustačiusi atitinkamas medžiagas, taip pat ir Danija viena pagal skirtingus požiūrius, riziką keliančius požiūrius. E, aš esu gavusi iš vienos nevyriausybinės organizacijos laišką. Ten kalbama apie pesticidų reglamentą E, kuris veikia nuo šių metų birželio. Sakoma, kad nebegalima tvirtinti medžiagų, jeigu jos gali pakenkti endokriniai sistemai ar sveikatai, bet aš e, girdėjau, kad rugsėjai praeitą mėnesį produktas, kuris vadinasi prokloazė, buvo patvirtintas komisijos neįvertinus, ar ji nekenkia endokriniai sistemai. Ir e, šiaip jau mokslinėje literatūroje rašoma, kad ši medžiaga gali e, trikdyti endokrinę sistemą. Kita medžiaga, biotentinas, bus e, nagrinėjama, svarstoma ateityje, tai čia taip pat gali iškilti problemų. Kalbama apie tvarkaraštį iki 13 metų pabaigos, bet aš. Uh, norėčiau paklausti, kad jūs paprašyti jūsų pakomentuoti, kaip yra suderinama dabartinė praktika su uh, ta data. Dabar Kristė ir Šaldemuzė. Labai ačiū. Ačiū, kad leidote sudalyvauti savo komitete šioje diskusijoje. Aš nepriklausau šiam komitetui, esu Imko komiteto narė. Uh, Dėkuoju Jums už atsakymus į klausimus. Suprantu, kad komisija dirba šiuo klausimu. Kaip sakė Linda McCaven, gal būtų e, galima paspartinti procesą, tos yra būtina dėl to, kad e, reikia imtis reglamentavimo priemonių. Danija, kaip žinia, pradės pirmininkauti 12 e, metais, pirmąjį pusmetį sausį. Ir jos prioritetai bus sveikatos apsaugos rytyje ir Danija ketina imtis veiksmų dėl endokrinės sistemos veiklą trikdančių medžiagų. Mūsų vyriausybė nori pasiūlyti uždrausti kai kurias iš tokių medžiagų, ypač tas, kurios mūsų nuomonė yra labai pavojingos. Taigi e, norimasi imtis prevencinės teisėkuros, kad būtų apginti vartotojai. Ar jūs norėtumėte ką nors padaryti, pasakyti šiuo klausimu, kokie yra jūsų planai ateityje? Labai ačiū. Dabar uh, e, Lunt. Dėkuoju porą bendrų pastebėjimų. Problema kelia rimtą susirūpinimą. Ir e, turime kalbėti apie tikras problemas teisėkuroje, kurios e, atskirai e, atsižvelgia į kiekvieną medžiagą, bet nekalbama apie kokteilio poveikį bendrovės dabar turi pasižiūrėti, kaip jų gaminiai saveikauja su kitomis cheminėmis medžiagomis. Bendra problema yra ta, bendrovės, e, iš bendrovės reikalaujama pateikti informaciją apie cheminę medžiagą, tačiau tik tais atvejais, kai kalbama apie mokslinius tyrimus, kurie parodo, kad cheminė medžiaga e, gali kelti pavojų, e, bendrovė nežiūri kitais atvejais į tą medžiagą. Taigi, kieno atsakomybė yra tai pasižiūrėti. Viskas yra pagrįsta mokslinio tyrimų laisvė. Daugelie sričių pašarų, maisto, cheminių medžiagų pramonėje reikia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams taip pat ir ES lygmenių kad būtų galima įsigilinti šią problemą. Norėčiau paklausti komisijos, ar jūs manote, kad e, tai yra problema, ar jūsų nuomonė reikia mokslinio tyrimų dėl e, to, kokį poveikį nedidelės dozės e, tokių medžiagų gali sukelti. Ar reikia priorite, prioritetų tarptų medžiagų, pavyzdžiui, kažkaip jas kategorizuoti. Ar jūsų nuomonė tie klausimai yra svarbus? Mano ankstesnis klausimas, e, klausimas susijęs su tuo, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Tai yra REACH e, sritis, bet taip pat nepamirškime, kad ir vartojimo prekės yra labai svarbu. Veik naudojamos cheminės medžiagos, kurios kelia susirūpinimą. Žinome, kad egzistuoja problemas, tačiau nėra pakankamai informacijos, kad tos medžiagos būtų uždraustos, nors mes ir žinome, kad yra saugios alternatyvos gaminiams, kurie, pavyzdžiui, gali būti e, kenksmingi e, neščioms moterims, nes kartai suvartojami dideli kiekiai tokių medžiagų Taigi reikia galvoti, ar nesugriežtinti teisės aktų dėl plataus vartojimo prekių. Reikia griežčiau taikyti ir uh, apsauginius principus. Ir e, reikia ieškoti alternatyvų. Prieš suteikdama žodį Kritonui Arsenė, aš noriu pasakyti, kad uh, uh, Rugsėjo 27 Prancūzijos e, saugos agentūra produktų e, paskelbė tyrimą dėl, e, dėl pantenolio A. Pernai buvo pasakyta, kad nėra jokios priežasties kelti susirūpinimą Ir dabar reikia žiūrėti, ar neturi piliečiams tos medžiagos rimtų priežasčių. Tai aišku susijęs su finansinėmis ir ekonominėmis e, pasiekmėmis, nes e, žmonių sirgymas kainuoja brangiai mūsų socialinės apsaugos sistemai. Taigi reikia kalbėti, kad turime užimti aktyvesnę poziciją, pirmiausia dėl bisfenolio A. Ir e, taip pat reikia kelti klausimą dėl šios medžiagos. Kritonas. Aš taip pat norėjau paminėti tą tyrimą. Tai yra Prancūzijos agentūra, agentūros e, atliktas tyrimas, kuris sako, kad galima įrodyti poveikį gyvūnams ir žmonėms. Ir e, taip pat kalbam apie tam tikrus pažeidžiamas kategorijas e, - maži vaikai, vaikai, nieščios moteris, moteris maitinančios kūdikius. Ir taip pat e, tyrime kalbama apie tai, kad net ir mažos dozės e, difenolio A gali turėti e, neigiamą poveikį. Komisija iki 13 metų birželio pasižiūrės, ar e, endokriniai sistemai kenkiančios medžiagos gali būti draudžiamas, jeigu egzistuoja saugesnė alternatyva. Ir jeigu tai bus, tai komisija pasižiūrės, ar ta medžiaga alternatyvinė turi pakeisti e, kitas medžiagas, kurios gali kenkti endokriniai sistemai. Bet tai bus padaryta 13 metais. O didžioji mokslininkų dauguma mums dabar jau teikia duomenis apie E, disfenolio A, e, ftalatų ir kitokių medžiagų e, neigiamą poveikį. Kartais mes tų medžiagų, mums jų nereikia tų medžiagų iš viso. Jeigu negalima pakeisti disfenolio A ar kitos medžiagos plasmasėje, tai reikia pagalvoti, galbūt tų medžiagų ir nereikia, galima iš vis be pakaitalų jų atsisakyti. Man atrodo, kad komisija paprasčiausiai dėlse veikti, o klausimas yra nepaprastai svarbus visuomenės sveikatos požiūriu. Aš pats ir kaip suprantu, kiti kolegos labai seks atidžiai situaciją ir todėl norėčiau paraginti komisiją pateikti konkrečius e, rezultatus, kaip galima greičiau. Džembrandy. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta e, ir tam, kad buvo pasakyta, jog reikia kaip galima greičiau veikti. Mes matome, kad tarsi dėlsiama. Taip pat norėčiau keletą kitų dalykų paminėti. Aš Antonijos Parvanamos vardu taip pat kalbu, ne tik savo. Matome, kad endokrininės sistemos veiklą trikdančios medžiagos egzistuoja daugybėje plataus vartojimo gaminių ir e, pramoniai, taip pat ir žmogaus sveikatai, tai yra labai svarbi, svarbus elementas. Manau, kad sveikatos apsaugos generalinis direktoratas siekia užtikrinti kaip galima didesnę saugą, bet e, įmonių generalinis direktoratas ir kitos komisijos dalis e, tarsi priešinasi bet kokiems bandymams ir tai kelia susirūpinimą. Mano klausimas būtų toks pat, kaip jūsų nuomonė pramonė dabar e, elgesi diskusijose, ar pramonė remia e, pokyčių būtinybę, ar suvokia, kad reikia kaip galima greičiau atsisakyti kenkiančių medžiagų ir kaip dėl informacijos keitimo mokslinio tyrimų, informacijos teikimo. Mes visi tarsi kovojame už tą patį žmonių sveikatą, už žmonių sveikatą, bet uh, politiniuose sluoksniuose ir pramonės srityje yra tam tikrų grupių, kurios bando o, užblokuoti mūsų pastangas pagerinti sveikatą. Ačiū, Karlas Šlyteris. Ačiū žmonėms, kurie e, surengė šios debatus šiame komitete. Aš manau, kad endokrininės sistemos veiklą trikdančios medžiagos kelia dar nepamatuotas grėsme žmogaus sveikatai. Um, jei uh, jūs esate naujagimis arba gemalui taip pat yra daromas didelis poveikis. Mane stebina tai, kad šios medžiagos samoningai yra dedamos į produktus, kurie yra tepami, e, derdamos į kremus, į maistą, į e, klyjus, drabužius, e, drabužių fabrikatus. Mes dedame uh, vėliau tas medžiagas tiesiai ant savo kūno arba naudojame aplinkoje, kurioje gyvename. Mane šokiruoja tai, kad mes tiesiogiai susidurėme su medžiagomis, kurios yra įtrauktos į kandid medžiagų kandidatų sąrašą. Buvo uh, pat patikrintos 319 um, kenks, potencialiai kenksmingų medžiagų. E, buvo patikrinta, kaip jos e, veikia. REACH reglamente šios medžiagos nėra įtrauktos į kenksmingų medžiagų sąrašą. Jos galbūt turi kai kurių savybių, tad Tačiau, pavyzdžiui, ftalatai yra ten, tačiau dėl kitokių priežasčių, dėl to, kad e, jie e, kenkia reprodu, arba neigiamai veikia reprodukcinės savybės. 22 medžiagų sąrašas, kurį ketiname parengti, yra geras, nes e, į šį sąrašą būtų įtrauktos ir medžiagos, kurios kelia nuogastavimus ryč kontekste būtų įtrauktos medžiagos, kurios yra vartojamos farmacijos pramonėje arba kaip pesticidai. Buvo pateiktos 22 medžiagos, kurios yra laikomos endokrininę sistemą trikdančiomis medžiagomis. Aš manau, kad komisija turėtų pradėti nuo tų 22 medžiagų. pavojingų medžiagų sąrašą. buvo kelios medžiagos, mes, kelias medžiagas mes tiesiogiai tepame ant kūno įvairius gazolinus ir kitas medžiagas. E, mes taip pat naudojame kiekvieną dieną ir mes žinome, kad jos kenkia mūsų endokriniai sistemai. Ar nereikėtų parengti pranešimo prašant, kad ECA įtrauktų tas medžiagas į pavojingų medžiagų sąrašą? To nepadarius. Um, Mes nepasieksime to tikslo, kad 12 metais būtų uždrausto 126 medžiagos. Aš tikrai norėčiau paprašyti, kad būtų parengti atitinkami dokumentai. Uh, kad mes turėtume daugiau galimybių naudoti tinkamas, geras medžiagas. Taigi, aš manau, kad reikėtų imtis veiklos dabar, tam tikrų veiksmų. Kur yra tie veiksmai? Tai galėtų būti pirma konkreti priemonė tame ilgame e, procese. Pradėkime nuo nuodų mūsų vaikų kambaryje, kloras e, ant grindų, jis yra įkvepiamas mūsų vaikų. E, Gerbrandi, jūs esate teisus, pramonė blokuoja kai kuriuos žingsnius, tačiau aš tikrai norėčiau išspirti e, pramonės siūlomas naudingas medžiagas iš mano vaikų kambario. Aš tikiuosi, kad daugelis tą idėją parems. Uh, Pasvarstykite mano pasiūlymą, ar nereikėtų įtraukti šių medžiagų į medžiagų e, kandidačių sąrašą. Aš pritariu ir kolegoms, kurie kalbėjo apie cheminių medžiagų kokteilį. Ačiū, pane Klas. Pratesiu kolegos mintį. Mes kalbame apie endokrinę sistemą trikdančias medžiagas, apie jas kalbėjome, kai kalbėjome apie augalų teisės aktus, e, kalbėsime vėl tą pačią temą kalbėdami apie biocidus. E, tačiau, ir čia mano klausimas komisijos atstovui, ar nėra taip, kad mes tiesiog apžiojame per daug, jei dabar įtraukiame ir cheminių kokteilių klausimą, ar Nėra taip, kad mes norime žinoti viską, o gal būtų daug protingiau e, sutelkti dėmesį prie vieno dalyko, kalbėti apie tai, apie ką tikrai žinom, žinome ir iš ko galima padaryti tam tikras išvadas. Mes e, komisijos sprendime norime, kad būtų įtraukta kuo daugiau niuansų, įvairių galimybių, tačiau galbūt tai nėra protinga. Tuo tarpu endokrininės sistemos veiklą trikdančios medžiagos turėtų sulaukti ir medikų dėmesio, todėl kad e, ir į vandenį metų metus yra švirkščiamos medžiagos, kurios išlieka metų metus ir mes jas naudojame. Turime prisiminti e, ir vandens direktyvą. Manau, kad turime išlikti aktyvus ir galbūt ponas Murphy galėtų e, sureaguoti į mano klausimą, kaip būtų galima pasiekti kuo protingesnę geresnę rezultatą. Merci beaucoup, Sofija Okony. Sofija Okony. Ačiū, pirmininkė nebekartosiu to, kad kas pasakyta, bet Iš tikrųjų mes visi suvokiame, kokia rimta ši problema, e, kaip tai svarbu e, žmonių sveikatai, reikia imtis atitinkamų priemonių. Aš e, pritarčiau poniai klas. Yra du būdai pasižiūrėti į šią situaciją. Yra vienas dalykas, kurios mes pažįstame, medžiaus, kurias mes pažįstame, aiškiai apibriežti produktai ir reikia, kad būtų atliekami E, tyrimai tolesni, aš kalbu apie ftalatus, bisfenolį. Ir reikia, kad e, kas reikia žinoti, kas vyksta, pažiūrėjau, kai naudojami e, tie, tos medžiagos naudojamos e, su maistu arba maistui gaminti, e, pavyzdžiui, kai jos šildomos yra. Ir taip pat reikia žiūrėti, ar nėra maisto produktuose tų medžiagų. Reikia aiškiai informuoti apie tai vartotojus, kad jie galėtų patys paskui uh, E, tą informaciją aiškiai panaudoti ir žinotų, kaip elgtis, kai arba žinotų, kas vyksta, kai yra produktas šildomas, kokia būna reakcija. Ir taip pat reikia pasižiūrėti į teisės aktus, reikia galvoti apie teisės aktą, uh, E, Dabar, bet kol bus parengti nauji pasiūlymai, e, pasižiūrėkime, ar etiketėse negalima ko nors padaryti, pavyzdžiui, ar negalima e, įspėti vartotojų dėl tam tikrų medžiagų buvimo ir tam tikrų produktų vartojimo. Dėkuoju, ponia Aukuni. Dabar ponas Merfi. Ir daugiau atrodo, niekas nenori pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė. Sakykit, kiek laiko aš turiu, kad atsakyčiau į klausimus. Penkias minutės. Ačiū. Pasitengsiu iš eilės atsakinėti klausimus, bet taip pat ir tam tikrus prioritetinius galbūt aspektus paminėsiu, kuriuos daugumą jūsų minėjo dėl endokrinę sistemą trikdančių medžiagų identifikavimo. Vienas iš didesnių iššūkių yra tas, kad daug cheminių medžiagų iš tikrųjų turi poveikį mūsų endokriniai sistemai, net kava turi tą poveikį. Ir dauguma cheminių medžiagų, su kuriomis susidurėme kiekvieną dieną, daro poveikį mūsų sistemai. Tačiau klausimas yra, kada tas poveikis yra didelis ir neigiamas. Taip pat reikia pabrėžti, kad turime aiškiai atsižvelgti į tą konkretų poveikį ir nepamiršti, kad tas poveikis gali vėliau įtakoti ir kitas rūšis. Pavyzdžiui, Danijoje e, buvo atlikti tyrimai dėl tokių medžiagų poveikio spermai. Taigi reikėtų atsižvelgti tokius įmanomus atliktus tyrimus priimant sprendimus dėl teisės akto. Tad taip, poveikis yra labai dažnai, tačiau reikia išsiaiškinti, kada tas poveikis yra neigiamas ir didelis. Ir labai tikrai sudėtinga yra šią mokslinį informaciją visą paversti teisės aktais. Toliau ryšys su augalo apsaugos priemonėmis. Teisės aktu. Taip, tas teisės aktas įsigaliojas. Laukiame dabar uh, E, komisijos naujo pasiūlymo dėl endokrininių disruptorių identifikavimo, tačiau per tą laiką naudojamės tam tikrais laikinaisiais kriterijais, kurie jau yra kitose reglamentuose. Ir tie kriterijais ir tie jau egzistuojantis teisės aktai sako, kad jeigu remiamės kriterijais iš jau egzistuojančios klasifikacijos, tai tuomet medžiagos tiesiog laikinuoju tuo perinamuoju laikotarpiu yra laikomos tokiamis medžiagomis ir jom taikomi tam tikri reikalavimai. Iki 2013 metų komisija privalo pateikti pasiūlymą dėl konkrečių mokslinių kriterijų, kurie pakeisų laikinuosius kriterijus. Ir būtent todėl mes ir toliau taikom ankstesnį reglamentą, tarpinį reglamentą, E, nes per tą laiką komisija turi parengti specifinius kriterijus ir dar turime du metus. Toliau, ar galima paspartinti procesą ir procedūras? Tai tikrai būtų didelis iššūkis. Mes aplinkos apsaugos direktorate buvome paprašyti peržiūrėti visą naujausią informaciją apie um, poveikį tokių endokrininių disruptorių. Ir turėjome pradėti peržiūrėti net duomenis nuo 2002 metų. Ir turime peržiūrėti kelis tūkstančius mokslinių žurnalų ir straipsnių apie tokias medžiagas. Daugelis jūsų supranta, kad taip, aišku, tai yra medžiagos, kurios yra disruptoriai, Tačiau, kai prasideda konkrečios diskusijos net su moksliniais ekspertais, tai pasidaro nebeaišku, kurios iš tų medžiagų yra tie disruptoriai, kurie daro neigiamą didelį poveikį ir kuriuos reikia įtraukti į sąrašą. Net pačiai moksliniai bendruomeniai vyksta diskusijos ir nėra iki galo aišku, kaip ir kas. Tas pats pasakytina apie kokteilio poveikį. Kol kas neturime pakankamai informacijos. Neturime tiek informacijos, kad priimtumėm sprendimą. Kai taip bus, tai mes kreipsimės į sveikatos ir aplinkos mokslinį komitetą ir užduosime jiem tam tikrus klausimus. Ir tuomet remsimės jų sprendimais tam, kad patys galėtumėm priimti atitinkamą sprendimą, nes, kaip sakiau, mūsų sprendimai taip pat turi būti grindžiami moksliniais faktais. Tad turime atsižvelgti į ANSIS ataskaitą dėl bisfenolio A ir, kaip jau sakė kai kurie kalbėtojai, EFSA pateikė savo nuomonę prieš metus dėl bisfenolio A ir dėl jo naudojimo e, kūdikių buteliukuose ir kitose produktuose. Mes priėmėme sprendimą dėl kūdikių buteliukų ir taip pat dabar turime ir ANSIS ataskaitą, kolegos iš Sanko generalinio direktorato vėl kreipsis į EFSA, paprašys peržiūrėti jų e, ANSIS ataskaitos e, informaciją, pažiūrėti, ar nėra naujos informacijos, kuri galėtų būti aktuali ir galbūt reikės pakeisti mūsų poziciją. Tačiau mes žinome, kad yra ta ataskaita ir e, kadangi EFSA yra atitinkama agentūra, kuri dirba šioje srityje. Manome, kad būtų tinkama kreiptis į juos ir paprašyti peržiūrėti ankstesnę jų parengtą ataskaitą remiantis naujausiais duomenimis. Toliau klausimas, ar yra pramonės kišimasis, ar vis dėlto pramonė dirba kartu su mumis šiuo klausimu. Na, reikėtų pabrėžti, kad visais klausimais yra skirtingi argumentai. Yra už, yra prieš. Ir lygiai taip pat yra ir su endokriniais disruptoriais ir su e, kokteiliais, su jų poveikiu. Tačiau, kaip jau sakiau, svarbiausia yra atsižvelgti į mokslinius duomenis, tai mes tengiamės ir daryti. Ir kalbant apie kokteilio poveikį, viena iš didžiausių problemų yra ta, kad potencialus cheminių medžiagų kombinacijų skaičius yra nežmoniškai didelis. Taigi neaišku, kaip reikia atsirinkti uh, kurias tas kombinacijas detaliau nagrinėti. Mes bandom dabar parengti tam tikrą požiūrį, vadovaujantis kuriuo galėtume atrinkti tas kombinacijas ir bandyti išsiaiškinti, nuo kokių kombinacijų, kokio, kokios kombinacijos dažniausiai paveikia žmonės, su kuo jie susiduria. Pavyzdžiui, viena iš grupių galėtų būti 18 mėnesių kūdikiai, kurie susiduria su tokiom endokriniu E, disruptorių medžiagom per orą, sakykim, ar kitam kontekste. Tad bandom identifikuoti tam tikras grupės ir identifikuoti medžiagas ar kokteilius, kurie paveikia tas grupės. Nepamirškime taip pat, kad šiame kontekste reikia peržiūrėti ir aštuonis ar devynis skirtingus teisės aktus, kurie susiję su tais kokteiliais, su tom cheminėm medžiagom ir jų kombinacijom. Tad, na, kaip jau sakiau, peržiūrėti kiekvieną įmanomą kombinaciją medžiagų tikrai neįmanoma, nes jų skaičius tiesiog yra per didelis. Turime tam tikras kategorijas ir prioritetus nusistatyti. Toliau, kitas klausimas dėl to 22 medžiagų sąrašo, kurį identifikavo Kemsek. Ar iškart reikia įtraukti tas medžiagas į ryč? Manome, kad visų pirma tas sąrašas yra puikus pagrindas tolesniam diskusijom. Negaliu pažadėti, kad visa tai bus įtraukta į sąrašą. Žinau, kad kai kurios valstybės narės dėl 15 priedo rengs pasiūlymus ir pačios norės įtraukti šias medžiagas. Tačiau kita vertus nepamirškime, kad yra ir konkurencija tarptų medžiagų, tai yra kurias įtraukti sąrašą, kurias ne. Šiandien kalbam apie endokrinius disruptorius, bet jeigu vyktų diskusijos apie reprodukcinę sveikatą, apie karsinogeninės medžiagas ir taip toliau, tai tuomet jau reikėtų kalbėti apie kitas medžiagas, cheminės medžiagas, kurias galbūt irgi reikėtų įtraukti į tą sąrašą. Tad taip, mes į sąrašą atsižvelgsime, jis yra geras pagrindas diskusijai, tam tikras filtras atrenkant medžiagas ir kokteilius ir mes tikrai tą sąrašą peržiūrėsim. Matau, jau rodote, kad mano laikas baigėsi. Jei parlamento nariai turi daugiau klausimų arba nori dvišalių pagrindų viską aptarti, tai prašau su manim susisiekite arba atsiųskite klausimus į mūsų direktoratą. Labai ačiū, kad atvykote pas mus. Labai dėkuoju uh, už atsakymus į mūsų klausimus. Uh, nes situacija labai neramina, jeigu atvirai. Europoje piliečiai kelia daug klausimų apie mūsų darbo veiksmingumą ir iš tikrųjų reikia ir klausimas dėl mokslinio tyrimo būtinybės iš naujo ir iš naujo kyla reikia daugiau uh, E, kalbėti apie apsauginį principą. E, pramonė dažnai tam priešinasi, bet reikia iš tikrųjų, kad visi suvoktų, kad kai kyla rimtų abejonių, reikia imtis priemonių. Aš noriu pasakyti, kad e, kaip deputatė aš girdžiu reakciją žmonių. Manau, man daug kas pritars ir dėkoju dar kartą Jums už apsilankymą. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra 22 punktas pranešimas apie socialinius ir ekonominis gėmų auginimo padarinius. Ir suteiksiu žodį ponui Miko, kuris yra iš e, sveikatos generalinio direktorato ir jis mums pristatys e, šį klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, tai dar vienas labai įdomus punktas, mano nuomonė. E, kaip žinia, socialinė ekonominė ataskaita yra susijusi su 2008 metų aplinkosaugos taryba, kuri paprašė atlikti tokį tyrimą dėl e, GMO ir socialinio, bei ekonominio, socialinio ir ekonominio poreikio, nes, poveikio, nes tų dalykų informacijos apie tai labai trūk, trūkta, trūksta nuo e, uh, 2009 metų vasaros komisija e, pradėjo rinkti informaciją, kreipėsi suinteresuotas pusės į e, valstybės narės ir buvo pasakyta valstybėms narėms, kad jos turi pateikti bet kokią informaciją, kuri jūsų nuomonė yra reikalinga ir aktuali. Tuo pačiu metu mes bandėme padėti. Uh, valstybėms narėms susikoncentruoti svarbiausiais dalykais ir tokia indikatyvinė anketą išsiuntinėme, bet šiaip valstybės narės galėjo teikti mums bet kokią informaciją ir e, taip pat bandėme tuo pačiu valstybėms narėms e, padėti atkreipti dėmesį į svarbiausius klausimus. Mes tikėjomės, kad sulauksime e, reakcijos išsamios iš valstybių narių, bet sulaukėme iš 25 valstybių narių atsakymų. Dvi Italija ir Bulgarija neatsakė. Mes taip pat e, sulaukėme atsakymų iš Norvegijos ir kitų suinteresuotų pusių ir dirbome e, gautos informacijos pagrindu. E, reikia pasakyti, kad atskirų valstybių narių atsakymai labai skiriasi tiek išsamumu, tiek kokybė, tiek požiūriu kai kas atsiuntė vieną puslapį, o kai kas daugiau kaip 200 puslapių medžiagos atspindinčios labai išsamius tyrimus, labai plačius tekstus. Kai kurios valstybės narės uh, E, atsakymuose patikė nacionalinę perspektyvą, sintezę, o kai kurios paprasčiausiai pademonstravo, kad egzistuoja nuomonių skirtumai ir tarsi pavadė mums viską pasižiūrėti ir e, susintetinti. Taigi požiūriai yra labai skirtingi, e, gavome daugybę skirtingų nuomonių, skirtingų požiūrių. Mes, kaip ir tikėjomės, pastebėjome, kad valstybių narių atsakymai bei kitų atsakymai e, atspindi labai e, pasiskiršiusią į priešingus polius nuomonę. Galima pasakyti, kad e, daug buvo pateikta faktų ir statistikos susijusių su Europos Sąjunga. Ir tiksliau, e, tokios, tokios medžiagos iš europinio ligmens buvo labai nedaug. E, taip pat buvo e, kai kurios informacijos pateikta apie maisto grandinę gamybos, bet nedaug tokios informacijos gavome. Kai kurios valstybės narės, kurios augina GMO - Čekija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, Slovakija ir Švedija nacionalinius duomenis atsiuntė skaičiais iliustruodamas, e, pavyzdžiui, apie didesnį derlingumą ir panašiai. Kai kurios valstybės narės e, dėmesį trečių šalių literatūra, e, nes neturi pačios savo patirties. Ir kai kurios valstybės narės - Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Niderlandai, Junktinė karalystė bei Norvegija yra e, sukūrusios analitinę sistemą socialiniam ir ekonominiam, socialiniam ekonominiam poveikiu nacionaliniu ir e, globaliuoju mastu. Bet, kaip sakiau, e, nedaug yra duomenų ir tie duomenys labai skiriasi, taigi komisijos nuomonė nebuvo verta tikslingesnės analizės atlikti iš tos labai skirtingos medžiagos arba bandyti kokiu nors, e, prieiti prie kokiu nors galutinių išvadų. E, svarbiausia e, pasinaudoti svarbiausiais akcentais iš atsiustos informacijos ir toliau formuluoti mūsų pasiūlymus, tam tikrus tikslus. Tai yra proceso testinė dalis. Atsiusta medžiaga taip pat atspindi, kad buvo peržiūrėta, išnagrinėta labai daug e, tarptautinės literatūros e, apie socialinius ir ekonominius padarinius, kuriuos kelia gėmo. E, taip pat kalbama apie buvo vartotojų pasirinkimą. Kitaip tariant, buvo peržiūrėta visa literatūra, kuri yra paskelbta į kurią buvo galima pasižiūrėti ir mes, e, remdamiesi tą informaciją, siūlome pradėti tokį apmąstymų laikotarpį su valstybėmis narėmis, su interesuomis šalimis ir, aišku, parlamentu ir pabandyti kažkaip uh, ieškoti uh, objektyvumo tam tikro, suderinti skirtingus požiūrius, kad galėtume padaryti išvadas. Mes turime rasti įvairių veiksnių, rodiklių, tam tikrą rinkinį. Tam su valstybės narėmis subūrėme darbo grupę. Pirmasis e, posėdis vyks lakvičio mėnesį Sevilijoje. Ir aš e, norėčiau pakviesti Europos parlamento narius e, dalyvauti. Tai bus e, mokslinių tyrimų bendrosios tarybos renginys. Ir taip pat e, reikia pasakyti, kad mes kalbėsime apie socialinius ir ekonominius e, padarinius susijusius su gėjimo auginimu. Tai yra labai sudėtinga, plati tema. Mes tikimės, kad galutinė parengta ataskaita bus pagrindas tolesniam procesui, kurį jau komisaras daly pradėjo. Uh, tai yra susitikimai, e, klausimai susijęs su GMO ir tikriausiai jūs girdėjote, kad spalio 18 vyks toks klausimas ir mes jame aptarsime socialinius ir ekonominius aspektus. E, pirmininkė, aš noriu padėkoti Jums, nes žinau, kad Jūs vadovausite vienai iš darbo grupių ir dar kitus parlamento narius, kuriems ši tema aktuali, norėčiau pakviesti dalyvauti Taigi tiek pristačiau jums trumpai dabar e, mūsų darbus, laukiu pastabų. E, ačiū, trumpai pasisakysiu pati. Mes labai nekantriai laukėme e, šio, šios ataskaitos, ekonominės socialinės pasiekmės, tai yra mm, ne tik tai derlius, bet reikia galvoti ir apie platesnius e, dalykus. Ir e, būtent e, nereikia galvoti, kad ekonominiai socialiniai aspektai susijęs su didesniu derlingumu ir su tik tai tam tikra žemdirbių grupė. Kai kas sako, kad reikia apimti ir kitus e, žemdirbius, e, kurie, pavyzdžiui, užsima tradicinę žemdirbystę, nes negalima jų atribuoti nuo tų veiksnių. Ir, e, Taip pat reikia galvoti apie tokias problemas kaip atsparumas herbicidams. JAV į šį klausimą labai daug dėmesio skiriama, kreipiama dėmesio. E, Ir reikia pasižiūrėti į visus ekonominius veiksnius ir jiems skirti tą patį dėmesį. O dabar Kritonas Arsenis. Labai ačiū pirmininkė. Didelis. Tai yra svarbus klausimas ekonominiai ir socialiniai GMO auginimo padariniai. Komisija pareiškė, kad tokios šalis kaip Ispanija pateikė ataskaitas apie teigiamus e, efektus. Tačiau Išklausėme ir argumentus apie tai, kad reikėtų padidinti gamybą. Tačiau Tie duomenys, kurių sulaukėme iš viso likusio pasaulio, rodo, kad esama ir kitos pozicijos. Štai kodėl pasaulio e, maisto produktų organizacija dažnai atmeta tuos argumentus. Įdomu, kokia tuomet būtų žemdirbių argumentacija. Manau, kad reikėtų krypti prie tradicinės žemdirbystės, organinės žemdirbystės. Yra padarytas ir kitas tyrimas, kuriame pabrėžiama būtinybė atskirti tradiciškai auginamus augalus. GMO gamyba kainuoja 13 procentų brangiau nei tradiciniu būdu išauginamų augalų gam, auginimas gamyba. Uh, Pavyzdžiui, nustatyta, kad e, būna problemų dėl bičių, nes bitės pradeda nešti medų iš GMO augalų ir todėl buvo teigiama, kad reikia reikalauti kompensacijų bičių augintojams, nes e, užteršimo lygis derliaus yra didesnis. Taigi reikia peržiūrėti, koks yra tas santykis tarp tradicinio žem, ūkininkavimo ir GMO ūkininkavimo ir ar GMO tikrai nesukelia papildomų kaštų. Norėčiau komisijos komentaro ir kad pristatytumėt, kokiu veiksmu imsitės. Sandrin Melie. Ačiū, ponia pirmininkė. Mane taip pat nuvylė e, šis pranešimas, todėl du klausimai ir dvi pastabos komisijai. Ir manau, kad dabar svarbiausia atsakyti į klausimus kada ir kaip. Reikia prisiminti 2001 metus. 2003 metais turėjo būti atliktas pirmas vertinimas. Tai reiškia, kad komisija um, turėjo sukurti daug įvairių darbo grupių, kurios priimtų sprendimus, kurie siektų dabartinį laikmetį. Uh, E, dabar jau turėtų būti parengta ketvirtoji ataskaita, tuo tarpu įvyko tik pirmoji tarpinė peržiūra. Kodėl taip atsitiko? Ar mes dar neužaugę, ar dar turime per mažai praktikos? Sulaukėme keleto tuščių puslapių. Um, iš kurių neatsiskleidžia uh, visi socialiniai ir ekonominiai GMO auginimo padariniai. Trūksta objektyvumo, griežtumo, net nuseklumo. Tai reiškia, kad šis tekstas iš esmės nie pridėtinės vertės nesukuria. Ir kitas mano klausimas. Kada Europos parlamentas lauks pranešimo, kuris patenkintų Europos parlamento lūkesčius ir kuriame būtų tiksliai išmatuoti GMO auginimo padariniai ES teritorijoje. Tokiame pranešime turėtų būti išnagrinėta, koks poveikis yra daromas um, tradiciškai ūkininkaujančiams ūkininkams kaip kuriamos naujos darbo vietos, o galbūt e, tradicinės e, žemės ūkio bendrovės privalo užsidaryti. Kam suteikia naudos GMO auginimas? Ar tai yra chemijos pramonė, ar žemdirbėjai? Tai štai į kokius klausimus dabar reikia atsakyti. Turime atsakyti ir į kitą klausimą, kokius maisto produktus norime auginti ir vartoti, kokios ES žemdirbystės pageidautume. Aš tikiuosi, kad greitų laikų sulauksime tokio tyrimo, tokio pranešimo, kuris atsakys į visus šios klausimus. Mane itin nustebino vienas elementas pranešime, tai yra e, GMO ir tradiciškai auginamų augalų koegzistencija yra leidžiama arba įsivaizduojama, ji yra įmanoma. E, Tačiau kokį poveikį tai darys bitininkams? Turint omenyje Europos teisingumo teismo sprendimą. Um, tikriausiai bus daromas didelis poveikis visai bitininkystėj, kai ji turės atremti tam tikrus iššūkius, nederančius su tradicinė bitininkystė. Dacht, dit, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai išnagrinėjau šį pranešimą ir tik pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Turiu pasakyti, kad komisijos e, ataskaita yra tikrai nuvilinti. Komisija daugiau ar mažiau pripažįsta kai kurios dalykus. E, ji tiesiog nukopijavo e, tai, tą informaciją, kurią išsintė jai valstybės narės. Kalbant apie duomenų rinkimą, e, tas duomenų rinkimas nekelia pasitikėjimo. Tai yra labai toks bendro pobūdžio katalogas, kuriame atsiski, atsispindi skirtingos pozicijos, skirtingos nuomonės pasitelkiama mokslinė literatūra, e, kalbama apie e, mokslinius GMO padarinius. Tačiau kur pridėtinė vertė, kokiais metodais buvo naudotasi rengiant komisijos pranešimą? klausimas buvo kiek kitoks. Buvo klausima apie socialinius ir ekonominius padarinius. Tačiau, kaip ponė Lapalaš kalbėjo, e, pats pranešimas yra labai e, šališkas. GMO daugiausiai auginama Ispanijoje. Yra teigiama, kad trijose provincijose žemdirbiai e, sulaukė E, didesnio derliaus. 11,5 procentų didesnis derlius buvo nuimtas Saragosoje. Tad tikrai nuostabu, nuostabu skaičiai. Trijose e, srityse buvo e, nuimtas didesnis derlius. Tačiau, ką tai reiškia mums? Kokią ekonominę naudą gauname mes iš to? kodėl yra kalbama tik apie GMO augintojus, kodėl nekalbama apie bendrą maisto produktų grandinę, kodėl nekalbama, koks poveikis daromas ekologišką ūkininkystę atstovaujantiems ūkininkams. Na, patirtis ES tikrai puiku Daug e, GMO augintojų yra Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, yra atlikta daug tyrimų, kurie atskleidė e, tiek nedidelį, tiek didelį neigiamą poveikį žmogaus veikatai arba kitiems ūkininkams. Kalbant apie mokslinius tyrimus, Panašu, kad komisijos pranešime yra pasirinkti tik tam tikri aspektai. Graham Brooks tyrimas e, yra um, cituojamas. Tačiau šis e, institutas daro e, tam tikrus užsakomuosius tyrimus ir tada iškyla uh, mokslinio objektyvumo klausimas. Pone Belie kalbėjo apie konkretų laiko grafiką. Mes jau vėluojame. Kaip ketiname surinkti tuos duomenis, kurių dar neturime? Dankjewel. And the next speaker is uh, Madame Lyotard. Po, Pone Lyotard. Labai ačiū. Norėčiau pritarti viskam, ką sakė kolegos. 2008 metais aplinkos saugos taryba paprašė atlikti vertinimą, tai įvyko prieš trejus metus. Dabar matome, kad valstybės narės atsiuntė labai nesistemingus duomenis, kurie yra pagrįsti duomenimis iš nedidelio skaičiaus ūkininkų ir jų, e, apie jų derlių pavyzdžiui. Bet koks požiūris. E, nėra jokių, jokio požiūrio apie bioįvairovę, darbo vietas ir taip toliau. Ir taip pat reikia pas, reikėtų pasižiūrėti, kokį poveikį turi mūsų ūkininkams sojos auginimas e, jav. Taip pat reikia iškoti atsakymų tai, ką, ko nori mūsų vartotojai ir kas atsitiks su ekologinė žemdirbystė. Tos klausimus nėra pakankamai įsigilinta ir dabar reikia galvoti, ką darysime. Gal nepriklausomi e, mokslininkai gali tokius duomenis, socialinius, e, ekonominius duomenis ir poveikį vertinti. Ir koks būtų tokio vertinimo svarbiausias dalykas, kas turėtų atsispindėti jame. Paskui, kaip mes e, vertinsime komisijos interpretavimą. Socialinis ekonominis vertinimas jau e, seniai buvo numatytas atlikti. E, o tuo pačiu metu mes dabar priminėjame naujus teisės aktus apie tai, ką daryti su GMO ES, nesižvelgdami į socialinius ir ekonominius aspektus. Mes e, rengėme apie GMO teisėkuros pasiūlymus, komisija jau yra tą padariusi, o socialiniai ekonominiai aspektai yra visiškai pamirštami. Taigi kaip mes ateityje į juos pasižiūrėsime. Ir dar porą klausimų. E, tai yra porą klausimų, kurie papildomi prie to, ką klausė kolegos. Pone Sanuinį. Ponas Sanuinį. Aš taip pat nes, nevertinu dabartinės būklės e, labai gerai. Klausimą noriu pateikti komisijos atstovai dėl socialinio ekonominio poveikio. Kol kas nekalbama apie šimtus e, milijonų dolerių, kuriuos prarado e, JAV ryžių sektorius dėl GMO Nesbio uh, e, transgeniniai ryžiai yra eksportuojami. Taip pat niekas nekalba apie partnerių peržiūrą Aragonė, Ispanijoje viena profesorė e, atliko tyrimą ir e, buvo pastebėta, kad dėl užkrėtimo genetiškai modifikuotais organizmais savo e, ekologinės žemdirbystės turėjo atsisakyti, ten dirbė du trešdaliai žemdirbių. Taip pat nepamirškime oligarchijos, kurią turi išlaiko laiko du didelės bendrovės dėl e, sėklų. Nes e, Monsanto, pavyzdžiui, e, bendrovė kontroliuoja didžiąją dalį, apie 60 procentų visų sėklų. Ir taip pat nepamirškime visų maisto grandės dalyvių, kurie bando apsaugoti savo produktus nuo GMO. Buvo pasakyta, kad mums reikia patikimų e, duomenų, bet mane šiek tiek šokiruoja viskas, nes ataskaitoje sakoma, kad viskas gerai Monsanta Ispanijoje, Portugu, Portugalijoje, Čekijoje, Rumunijoje maždaug 80 kukurūzų veislių kontroliuoja teikdamas sėklas. Čekijoje vyko tyrimas, buvo apklausti ištirti dešimt ūkių, kuriuose auginami kukurūzai. Taip pat kitur yra atliktų tyrimų. Ir iš Brukers yra duomenys e, gauti atitinkame forume, apie tai buvo kalbama, e, apie GMO jungtinėse valstijose. Sakoma, kad po trejų metų GMO kukurūzai e, užtikrina didesnį derlių negu kitos veislės, tačiau statistiškai tas padidėjimas nėra svarbus. E, vienoje iš trijų provincijų tik tai tai pasitvirtino Ispanijoje. turiu pasakyti, kad GMO produktai atsiranda parduotuvėse, bet sakoma, kad, e, to, kad tie produktai yra kažkur kitur pirkti. Jeigu pasižiūrėsite į Jungtinę karalystę, į prekybos centrus, taip, skurdžiau gyvenantis žmonės pirks tokius produktus, nes neturi pasirinkimo, bet Italijoje priešinamasi visiškai GMO, e, bent jau mano regione. Ir e, žinau, kad pavyzdžiui buvo bandoma auginti transgeninius e, kukurūzus, bet nelabai kas išėjo. E, Bulgarija neatsakė į klausimus ir matome, kad iš tikrųjų trūksta duomenų. Ir ne viskas atitinka tai, ką sakė komisijos atstovas. Toliau ponė Reimers. Ačiū. Tampa aišku, kad e, atsidūrėme prie dilemos, kurią turime išspręsti. Uh, Panašu, kad komisija um, rengia tokį pranešimą pasitelkusi skirtingą informaciją iš valstybių narių. Ta informacija jau yra ne vienodo lygio. Reikia turėti tai omenyje. E, kitas dalykas, mes norime, kad diskusijos būtų objektyvios, e, ypač tada, kai tyrimą daro e, neobjektyvūs mokslininkai, mes labai įtariai vertiname tokius tyrimus. Mm, aš norėčiau sužinoti, ar atliekant tyrimą dėl socialinių ir ekonominių GMO auginimo padarinių, ar svarstama galimybė apskritai ES neauginti GMO, nes šiaip jau ES yra pastuti, pas, tars, viena iš paskutinių tvirtovių ilgai priešinusis e, GMO auginimo galimybei. Ar Europoje nebūtų įmanoma susitarti dėl tų e, GMO e, augalų koegzistencijos. E, ar aš nekalbu čia, ap, nekalbu apie tai, ar kas nors yra už genetiškai modifikuotus organizmus ar ne. Manau, kad turime pasitelkę um, mokslinius duomenis, objektyviai įvertinti visą situaciją. Turiu pasakyti, kad žemdirbius labai nuvilia tai, kad šiuo klausimu yra dirbama pasitelkus emocijas, o ne konkret, atsižvelgiant į konkrečius mokslinius faktus. Dažnai svarbiausius sprendimus mes priimame ne dabar, o nukeliame ateičiai. Tačiau turėkime omenyje, kad Europa nėra vienintelė pasaulyje. Uh, ja, Iš ties mes nesame vieni pasaulyje ir štai kodėl reikia, kad mūsų akiratis būtų platesnis. Komisijos atstovui turiu pasakyti, kad mane nustebino, jog nėra jokių aiškių statistinių duomenų. Gal jūs ir ne, ne, nesate atsakingas už tai, kaip buvo rengiamas tas tyrimas ar pranešimas, nes, kaip supratau, valstybės narės pačios nusprendė, e, kokios apimties informaciją jie jos teikia. Kartais informacija gali būti nesusijusi, nekoreliuoti. Dabar vis dėlto susidaro toks įspūdis, kad labai samoningai buvo dėlisiama tuos tris metus, džiuginant kai kurias e, pramonės šakas. Aš tikrai džiaugčiausi, jei komisijos atstovas atsakytų bent į kai kuriuos mūsų kolegų klausimus, komentuodamas dabartinę situaciją. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas, ponas Prodi. Ačiū pirmininkė. Manau, tenka tik apgailę stauti, kad neturime jokių realių rezultatų komisijos pateiktame dokumente, nes tai būtų suteikę tam tikro apčiuopiamo pagrindo mūsų diskusijoms. Turime spręsti GMO klausimą. Tai yra labai jautri tema, kurią reikia skirti pakankamai laiko. Ir tai yra sritis ir tema, kurią nagrinėjant turime elgtis itin atsargiai. Nepamirškime, kad maistas, kuriame yra GMO, nebūtinai kenkia sveikatai. Tad e, mes turėtumėm iki galo detaliai viską išsiaiškinti, kad žinotumėm, kas yra kas. Ir turime parengti bendrą dokumentą, bendrą ataskaitą, kuri būtų patikima, vietoj tokių spontaniškų diskusijų, kurios atrodo, jog vyksta šiandien, turėtumėm surenkti realią diskusiją, galbūt sustojo pagalba, turime atlikti išsamų tyrimą, analizę, parengti dokumentą ir tuomet surenkti diskusijas. Aš asmeniškai manau, kad GMO nebūtinai kenkia sveikatai. Tokia mano pozicija. Aišku, yra e, galimų potencialių pasiekmių, kurios jau buvo minėtos šiame komitete ir dėl tų pasiekmių kyla tam tikrų klausimų. Man kyla klausimų. Tai yra, ar reikia tikrai pergyventi dėl uh, to spaudimo, kuris daromas dėl GMO sieklų naudojimo. Taip, tos sieklos gali padidinti derlių, tačiau uh, man kelia nerima būtent tas spaudimas, kuris yra daromas tokias sieklas naudoti. Juk gali būti pasiekmių tam tikrų dėl gėjimo, aš nežinau kokios jos, bet gal jos gali būti pavojingos, neigiamos pasiekmes. Ir juk tikrai negalime leisti, kad visas pasaulis taiga taptų priklausomas nuo kelių rūšių sėklų. vienai par kitaip niekada negalima priklausyti nuo labai mažo skaičiaus, sakykime, kultūrų ar sieklų, nes e, jas gali užpulti kenkėjai, jos gali išnykti. Kas bus tada? Negalime rizikuoti viskuo, visomis sieklomis, nes jeigu tas sieklas užpuls kenkėjai, liksime be nieko tai tikrai keltų grėsmę apskritai žmonijos mytybai. Toliau taip pat yra ir kita problema dėl intelektinės nusavybės teisų, dėl autorių teisų, šių produktų autorių teisų. reikėtų taip pat pažiūrėti, kokios yra galimybės žmonėm laisvai naudoti šiom sieklom. Ačiū už klausimą ir pastabas. Taip, visada reikia išsiaiškinti, koks yra ryšys tarp tų užpatentuotų sieklų ir tarp ūkininkų, tarp jų pardavėjų, kainų ir taip toliau. Aš pats turiu porą klausimų. Aštuntame puslapyje dokumente yra parašyta, kad Atsakant į klausimus apie GMO pirkimą, vartotojai negali iki gal atsakyti, nes jie nenori lik ir atsakyti, ar jie perka tokius produktus ar ne. Tai ar galima būtų sakyti, kad vartotojai yra prieš tokius produktus visose šalise ar ne? Turbūt tokia informacija būtų įdomesnė. Na, o ar mes perkam produktus, kurių nenorime, šita informacija nėra labai naudinga ir aktuali, nes kitų produktų tiesiog gali nebūti. Toliau šeštas puslapis. Apie Argentinos ūkininkus kalbama ir apie jų pelno maržą. Aš esu girdėjęs visiškai priešingos informacijos, e, todėl kad kaip tik girdėjau, jog per laiką pikdžolės įgauna tam tikrą imunitetą ir jos tampa dar atsparesnės nei tam tikros gėmo kultūros. Ir uh, kas tokiu atveju išlošia. Suteiksiu Jums galimybę atsakyti į visus klausimus. Priminsiu, kad priminis klausimas buvo apie teismo sprendimą dėl bablokė bylos ir medaus. Gal į tą gali klausimą taip pat atsakyti? Ačiū pirmininkė atsakysiu ir į tą klausimą dėl teismo sprendimo. Bet visų pirma, norėčiau sureaguoti į šią diskusiją. Problema tokia, negaliu atsakyti į visus klausimus, visus pasisakymus. Tik pasakysiu, kad tikrai esu labai na, atviras pasirengęs diskutuoti detaliau, jei norite. Uh, ir noriu Jūs pakviesti į konferenciją, kuri vyks spalio 18 dieną ir joje bus kaip tik ir aptariamos visos šios sritis ir šie klausimai, kuriuos Jūs minėjote. Būtent todėl mes ir raginome surenkti tokią konferenciją ir pakviesti ją dalyvauti kiek galima daugiau suinteresuotų šalių, tiek NVO atstovų, tiek pramonės atstovų ir taip toliau. Taigi, manau, kad atvykę į tą konferenciją joje gausite daugiau atsakymų. Kelis kartus buvo minėtas tam tikras aspektas, dominuojantis aspektas. Daugelis jūs sakė, kad nusivylėte ataskaitą ir turiu sureaguoti į tokią pastabą. Sprendžiant šį klausimą, komisija atsidūrė tokie padėtyje, kai mes turime įvertinti turimą informaciją, tai turime padaryti objektyviai ir remiantis mokslu. Mes esame priklausomi nuo uh, tos informacijos, kuri yra prieinama, kurią gauname. Prieš pradedant studiją e, turėtume žinoti, kad e, daug valstybių narių sakė, jog taip, taip turime daug informacijos, kuri pademonstruos socialinės ekonominės pasiekmes, jūs viską pamatysite iš tos informacijos. Tačiau, kai mes realiai paprašėme valstybių narių pateikti tą informaciją, gavom tik tiek, kiek gavom. Visi galite peržiūrėti tą informaciją, kurią gavome iš valstybių narių. Ir tai yra medžiaga, su kuria mes turėjome dirbti. Tai yra medžiaga oficialiai atsiusta komisijai. Mes negalime sakyti Ispanijai, pavyzdžiui, kad dėje jūsų informacija yra neteisinga, tai netiesa. Ne, mes to negalime daryti. Mes sutikrinam tą informaciją, kiek galim tačiau mes galim naudoti tik tai tam tikrą informacijos dalį, pagrystą, moksliškai pagrystą informaciją, peržiūrėtą informaciją ir taip toliau. Tad turime užtikrinti, kad informacija būtų patikima ir taip pat turime visus informuoti, kiek ta jų atsiusta informacija yra tinkama ir naudinga. Tad aš, jei leisite, asmeniškai noriu pasakyti, kad aš irgi uh, buvau nusivylęs, aš nusivyliau tą informaciją, kurią mes gavome, nes tai buvo visai ne tai, ko mes tikėjomės. Mums buvo susidaręs įspūdis, kad mus tiesiog kaip lavina užgrius informacija iš valstybių narių, o gavom tik tai kelis puslapius. Taigi mes tikrai esame pasiruošę dirbti toliau su turimais duomenimis ir informacija. Turime patikrinti tą informaciją, tai turi būti mokslinė informacija. Ir jei yra kažkokių konkrečių klausimų, aš mielai jos aptarsiu. Po to, kai mes surinkome tą medžiagą, po to, kai mes parengėme ataskaitą, taip tiesa, atsirado ir naujos informacijos. Taip, dabar dirbam ir su ta informacija ir jau proceso eigoje bandėme įtraukti naujai atsirandančią informaciją. Dalį tos informacijos įtrauksime ir į konferenciją, kurią aš minėjau. Taip pat įtrauksime ir teismo informaciją ir sprendimą, taip pat e, informaciją apie sambuvį įvairių kultūrų. Bet mūsų ataskaita rėmės tą informaciją, kurią turėjome tuo metu. Konkretūs klausimai. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, sako, jums liko tik vieną minutę. Tai aš apie medų dar pakalbėsiu, o kitus dalykus gal kažkada vėliau. Teismo sprendimas dėl medaus. Akivaizdžiai matome, e, kad e, šis klausimas labai svarbus. Kreipiamės į EFSA nedelsant, kad jie parengtų ataskaitą apie žiedadulkių saugumą Ir dabartinis leidimas, kaip žinote, susijęs su pašarų auginimu ir naudojimu, tačiau nėra konkrečiai kalbama apie žadadulkės. Todėl reikia mums nuomonės tuo konkrečiu klausimu. Ir e, mes tikimės, kad gan greitai gausim atsakymą į savo klausimus. 24 spalio iš tikrųjų laukiam atsakymų. Taip pat mes sustikome su valstybėm narėm ir su įvairiom kompanijom. Uh, Kalbėjom su jais apie tai, kaip užpildyti šią spragą dėl e, konkrečiai šios medžiagos, šios kultūros autorizavimo, e, nes tokia medžiaga turėtų pilnai būti įtraukiama į autorizavimo procedūrą. Tad e, tokių žingsnių mes nedelsiant, bet dar kartu su valstybėm narėm mes analizuojam ir kitus aspektus. Tai yra, pavyzdžiui, kaip reikia vertinti uh, ir apsispręsti dėl ženklinimo. Ar reikia sakyti, kad tai yra genetiškai modifikuotos žiedadulkės, ar kad meduje gali būti medaus iš augalų su modifikuotom žieda, žiedadulkėm ir taip toliau. Kol kas mes nežinome, kaip tai identifikuoti, ar tai nurodyti ženklinime, ar kažkaip kitaip su komisaru daly, daly taip pat kalbėsime šiuo klausimu ir tikiuosi, kad artimiausių metų išgirsime daugiau informacijos. bet nenori medaus gamintojai, kad atsirastų tokių žiedadulkių. Ir klausimas yra, kas <laughs> vartotojai nenori už tokį medų mokėti. Taigi reikia užtikrinti, kad e, medaus gamintojai nesusirs tomis problemomis, kai žiedadulkės bus uh, užkrėstos. Dabar baigėme posėdį, Gebrandi ataskaitą išklausysime gal e, vėliau, bet e, gal vis tik tai, jeigu vertėjai sutiktų, keletą minučių dar padirbėsime. Ar e, galima dar tris minutės padirbėti? Taip, ačiū. Taigi ataskaita apie Europos, vis tai Europos aplinkos agentūrą. E, kalbėsiu angliškai, kad būtų greičiau. Tikiuosi, kad visi suprasite tai, ką sakau gerai yra tai, kad visi klausimai, kuriuos varstėme šiandieną, yra susijęs su informacija, su mokslais ir tai susiję ir su mūsų vizitu į Europos aplinkos saugos agentūrą. Trumpai pristatysiu, ką svarstėme per savo vizitą į agentūrą prieš keletą savaičių. Ponas Sonis, ponas Arsenis ir aš buvome delegacijos nariai taip pat Danijos keletas narių prie mūsų prisijungė Dan Jurgensen, Margrethe Auken ir Ana Rosbach. Taigi delegacija sudarė nemaža. Norėčiau parlamento narių vardu Martin Fuchs ir e, Beranger Basan padėkoti. Tai yra sekretariato mūsų atstovai, labai puikiai surengė jie mūsų vizitą. Bet metu mes lankėmės ne tik agentūroje ir susitikome taip pat su Danijos e, aplinkosaugos ministerijos darbuotojais, ne su ministrais, kadangi vyko rinkimai, bet su e, darbuotojais ministerijos ir pakalbėjom apie tai, kas bus aktualiausia Danijai pirmininkaujant. E, dabar trumpai temos. Labai džiaugiuosi, kad direktorė Jackie McLeod beveik visą laiką dalyvavo visuose posėdžiuose Ji yra svarbiausias asmo agentūroje. Jis mus, mums pristatė projektą e, kuris yra įgyvendinamas ir um, taip pat pasakė, kad yra renkami duomenys apie vietos aplinką. Mm, agentūrai tai yra labai svarbi informacija, pavyzdžiui, dėl uh, įvairių gyvūnų rūšių, nelaimių ir panašių dalykų. Uh, Taigi ta informacija yra labai naudinga, susijusi su ankstyvo perspėjimo sistema e, dėl finansavimo. Tie darbai yra finansuojami privačių donorų. Agentūroje mes kalbėjome apie bio įvairovę. Agentūros darbuotojai mums papasakojo apie tai, kad yra žinių bazėje daug spragų Jie pirmiausia dirba ties bioįvairovės dalykais. Ataskaitoje apie tai galite pasiskaityti ir agentūros e, tinklalapyje, kadangi neturime laiko, tai aš plačiai apie tai nekalbėsiu. Kalbėjome apie klimato kaitą oro kokybę. Visi Pat, žinome, kad patvirtinome e, Jūtos Haug e, pranešimą dėl papildomo agentūros finansavimo ir klimato kaitos e, dalykais užsiims agentūra dabar, tai yra papildomas darbas. Daug vyko diskusijų valstybėse narės, su valstybės narėmis ir jau numatytas tas papildomas finansavimas, taigi tikiuosi, kad plenarinė sesija patvirtins mūsų pasiūlymus, oro kokybė Valstybės narės labai atsilieka įgyvendindamos oro kokybės teisės aktus. E, agentūra e, paaiškino, kad yra labai daug priežasčių, kurios verstų sugriežtinti reikalavimus naujais teisės aktais, bet tai gal per ateinančius metus. Ar dar norite pasakyti, ką nors? E, iš tikrųjų labai daug, bet vertėjai e, E, sakė, kad dar tik tris minutės papildomai dirbs. E, ištekliai, veiksmingumas ir taip toliau. Vėlgi e, nekalbėsiu labai išsamei. Mes išgirdome daug informacijos apie veiksmingą išteklių panaudojimą. Tai yra labai svarbu, kaip išgirdome valstybėms narėms. Bet ekosistemos tai yra tarsi nepadengta dabartinės veiklos ir liekam liktai nerūpi. Norėčiau paraginti kolegas labiau pasitelkti, dažniau pasitelkti agentūrą, nes kai rengi pranešimą labai lengva susisiekti su agentūra ar paprašyti, kad e, ten vykti ar paprašyti, kad atvyktų žmonės e, iš agentūros ir tokiu būdu mes pagerintume kokybę žymiai savo pranešimų. Dar paskutinis dalykas, reikia šiais metais parlamento atstovus skirti į e, valdybą trejų metų, trejų metų kadencijai. Man atrodo, kad e, lapkričio viduryje reikės paskirti kandidatus, taigi raginu kolegas e, pasiūlyti kandidatus, kurie galėtų suvaidinti gerą vaidmenį agentūros valdyboje parlamento vardu E, konkreti informacija apie tai yra e, pas e, pona Berzon. Dešimt sekundžių, Kriton. Noriu pasakyti, kad labai daug informacijos turi agentūra apie GMO ir apie kitus dalykus, apie tos, kuriuos kalbėjome šiandien, apie endokrinės sistemos disruptorius. Taigi, uh, E, kreiptis galima į tą agentūrą ir tai yra mm, puikūs ištekliai, kuriuos mes turime kaip Europos e, Sąjunga. Ačiū vertėjams, kad pasilikote dar.